Um, so, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting. Ponios ir ponai, teskime darbą be ilgo bals, po ilgo balsavimo. Pirmiausiai šiandien kalbėsime apie imigrantų integravimo rodiklius EBPO ir Europos komisija. Už 14 metus pateikė um, ataskaitą EBPO e SBO generalinis sekretorius atvyks e, tuoj pat ir pristatys mums rezultatus, bet dar norėčiau pasakyti, kad sveikinu ponę Belindą Paik atvykusią iš vidaus reikalų generalinio direktorato ir manau, kad galime pradėti nuo jūsų pasisakymo. Noriu dar pasakyti, kad SBO ir Europos komisijos bendras leidinys yra pirmas plataus masto tarptautinis e, palyginimas. E, žiūrima į visas SBO šalis. 27 rodikliai, penkiose srityse užimtumas, švietimas, įgūdžiai, socialinė įtrauktis, e, pilietinė įtrauktis ir socialinė įtrauktis sanglauda papildomi dar du skyrai, e, skirti konkrečioms specifinėms grupėms. Pirmoji jauniems žmonėms, nes e, jaunimas kilęs iš migrantų dažnai yra e, vertinamas kaip, naudomas kaip matas sėkmingos integracijos. Antra grupė yra trečiųjų šalių piliečių Europos Sąjungoje kurie yra ES integracijos politikos objektas. Pone Paik, žodis jums dabar. Atvyko ir generalinis sekretorius, galime tada palaukti sekundę. Pono Gurijos. Science. Hello, how do you do? Hello. Stay seated, please. So, then we have the pleasure to welcome. Turime garbės pasveikinti SBO generalinį sekretorių Angelį Gurie, kuris pristatys mums ataskaitą, kurią ką tik paminėjau. Ataskaitą, kurią atliko SBO ir Europos komisija. Ačiū, gerbėmi parlamento nariai. Ar čia norėčiau pristatyti mūsų naujausios ataskaitos e, rezultatus apie migrantų e, integraciją. Šiais metais jūs visi turite E, pateikta ataskaita yra mūsų ataskaitoje ir e, tai yra pirmoji, pirmasis platus palyginimas tarp ES ir EBPO šalių. E, žiūrima į socialinę imigrantų padėtį, jų vaikų padėtį primančiose šalyse. Yra labai daug duomenų ataskaitoje pateikta apie integracijos dalykus Tai yra gal daugiausiai, plačiausia informacija e, sukaupta per tokias bendras e, pastangas. Europos komisijos generalinis direktoratas vidaus reikalų dirbo ir EBPO. Imigrantų ir jų vaikų integracija yra labai svarbus politikos dalykas daugelį ES ir EBPO valstybių. E, šiais sudėtingais laikais požiūris į imigraciją iš dalies priklausys nuo to, kaip imigrantai ir jų vaikai e, priimančiose šalyse sugebės įsikurti, pateikti faktai, informacija apie imigrantų Europoje integraciją. Tai padės išsklaidyti tam tikrus e, mitus, nusistatymus e, šios sudėtingų politinių ir socialinių klausimų imigrantai sudaro labai nemažą mūsų visuomenės dalį. Beveik kas penktas EBPO ir ES šalyse gyventi žmogus yra gimęs užsienyje arba gimęs primančioje šalyje, bet vienas iš tėvų to žmogaus yra imigrantas. Iš viso imigrantų daugiau kaip 30 procentų išaugo nuo 2000 metų ir tikimasi, kad tendencija išliks stiprės beveik visose šalyse. Bet imigrantai e, atsilieka e, pagrindėse visose srityse, lyginant su primančiosios šalies e, piliečiais. Darbo rinka, turiu galvoje, švietimą ir socialinę įtraukti. Kartu su manimi atvyko kolega Stefanos Karpeta, kuris vadovauja socialinių reikalų direktoratui EBPO ir jisai yra atsakingas už šį leidinį. Ir Kristof, kuris kažkurio, jisai yra tikrasis e, ataskaitos autorius, jisai ją visą parengė ir koordinavo tyrėjų e, grupės. Taigi jis atsakys visus sudėtingus klausimus. Iššūkiai socialiniai e, egzistuoja beveik visose primančiose valstybėse, nes imigrantai atvykę, jiems sudėtingai, sunkiai sekasi, net tokios šalyse kaip Australija, Kanada, Naujoji Zelandija, kurios visuotinai vertinamos kaip sėkmingai integruojančios imigrantus, ten taip pat yra problemų, nes e, darbo rinka. Pavyzdžiui, imigrantų joje yra mažiau negu gimusių šalyse primančiose žmonių. Taip pat matome, kad neįsilavinę imigrantai dažnai e, neturi darbo, daugiau jų e, bedarb, tarp jų yra bedarbių arba jie e, atlieka nekvalifikuotą darbą. Imigrantai, gal, galima pasakyti, kad šiaip imigrantų neįsilavinusių turi daugiau darbo, bet tos darbo vietos yra labai prastos kokybės o e, imigrantai turintys kvalifikacijas įgytas užsienyje yra e, tarp jų daugiau bedarbių beveik visose e, priimančiose šalyse. Tų, kurie turi užsienį įgytas kvalifikacijas ir kurie turi darbą, dirba neatitinkantį jų kvalifikacijos darbą. Jie yra pernelyg išsilavinime tam darbui, kurį atlieka, kitaip tariant. Europos Sąjungoje du kart e, tokių žmonių yra daugiau, lyginant su vietiniais gyventojais, kurie dirba kvalifikacijos netitinkantį darbą. Aišku, egzistuoja skirtumai tarp šalių ir e, yra tai susijęs su imigrantų priėmimu, intake. Pasižiūrėkime į švietimo, švietimo lygį, e, da, užimtumą, šeimą, humanitarinį darbą. Pažiūrėkime į žmonės, e, kurie atvyksta dėl įvairių priežasčių, jie skirtingai yra vertinami. Iššūkiai e, ypač dideli tose šalyse, kur tarp naujai atvykstančių yra humanitarinių migrantų didelė dalis ypač Skandinavijos šalyse tai yra opios problemos, nes toms grupėms reikia paramos ir integracijos politika gali padaryti labai dėlius skirtumus. Galbūt visai nekeista, kad, kad taip yra. Mes e, matome, kad imigrantai, jeigu ilgiau gyvena šalyje, jų padėtis yra geresnė, taip galvotume, kad turėtų būti visur. E, tai yra įrodyta, užfiksuota dokumentoje. Ir pažanga ypač E, matosi, skirtumai matosi tose šalyse, kur skirtumai tarp naujai atvykusių ir seniau gyventusių imigrantų - Švedija, Prancūzija, Niderlandai. E, gyventojai seniau atvykę, imigrantai seniau atvykę ten gyvena geriau. Dabar dar keletas skirtumų. Ekonominė situacija primančioje šalyje jūs galvotumėte, kad tai yra lemiamas veiksnys. Imigrantus tai tvirčiau veikia negu vietinius gyventojus. Todėl iš dalies tai yra taip, kad e, cikliškus darbus dažniausiai dirba imigrantai, ypač e, pietų Europoje tai ryšku ir dabar ten labai daug yra imigracijos iššūkių. E, nekvalifikuotų imigrantų per krizę neteko daug darbo vietų ir tie, kurie turi darbą, dirba labai nesaugiomis sąlygomis ir rizikuoja gyventi skurdžiai netgi ir turėdami darbą. Jų darbo sąlygos yra labai prastos ir labai menkas atlygis. Todėl jie gyvens vargingai net ir turėdami darbą. Tai yra susijęs su e, prastomis gyvenimo, būsto sąlygomis, e, trūksta minimalių pašalpų, e, darbo rinkos galimybių stoka, socialinės integracijos stoka, tai labai neigiamai veikia ne tik pačius imigrantus, bet ir jų vaikus. Gal liūdniausia išvada mūsų yra tokia, kad nepalanki padėtis tėvų imigrantų perdodama vaikams, ypač tose šeimose, kur įsilavinimo lygis yra žemesnis. E, kitaip tariant, mes e, pratesėme tą pažeidžiamumą, socialinius, ekonominius e, silpnumus. Tai ypač pastebėta stipriai Europos šalyse, kur atvykę imigrantai dirbo nekvalifikuotą darbą ir jų vaikai paveldėjo didelę dalį jų saibių. Pagalba, integracija gali padėti e, išeinant iš to užburto rato. Tačiau švietimo sistemos, e, pavyzdžiui, yra nepritaikytos prie tokių iššūkių sprendimo. 15. Tokio amžiaus daugelį šalių, kaip Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, Ispanijoje. Gimęs imigrantų vaikas šalyje atsilieka nuo savo bendramžių, kurie e, gimė vietinių gyventojų šeimose ir maždaug atsilikimas yra vienerių metų. Tai atitinka vienerių metų maždaug mokymasi tas atsilikimas. Uh, Tai yra vaikai, kurie e, visą laiką į mokyklą e, priimančią šalyje neatvažiavo iš Afrikos, Azijos ar Latino Amerikos, ką tik tai pradėjo eiti ten į mokyklą. Jie gimė ir praleido tą visą savo gyvenimą e, priimančią šalyje, bet vis tiek jie vieneriais metais atsilieka nuo savo bendramžių dėl to, kad perduodama tas, ta nepalanki padėtis ir mes nesugavome sugriauti uh, skirtumų. Žmonės, kurie imigravo kaip, emig, kaip e, suaugę žmonės, visuomet su, supranta tai, kad jie išaugo ir išsilavinimą gavo užsienyje, bet nebegalima paaiškinti e, problemų vaikų tuo pačiu ir tai yra labai tragiška tai e, reiškia, kad integracijos švietimo sistemos priimančia šalyje turi užtikrinti vienodas galimybės. Ir jeigu jos to nesugeba padaryti, tai yra neprimtina nei etiškai, nei moralinė prasme, politiškai, kalbant yra tai pavojinga, tai trukdo įtraukiamojo pobūdžio augimui pasireikšti, socialiniai sanglaudai. Ir tai reiškia, kad labai daug galimybių, įskaitant ekonominės galimybės, yra prarandamos imigrantų vaikai Europoje turi tik tai pusę šansų, pusę galimybių būti tarp geriausiai besimokančių 25 procentų mokinių lyginant su bendramžiais, kurie, pavyzdžiui, gali būti kilę iš kukliai gyvenančių šeimų, bet jie yra gimę e, vietinių gyventojų šeimose. Ir e, mokykloje jiems labai sunku pakeisti, kad mes kalbame apie imigrantų vaikus Europoje. Ir e, jiems pakeisti, ką nors yra labai sudėtinga. Vienas iš penkių jaunuolių, kurių tėvai yra imigrantai, yra taip vadinami needs. Jie nedirba, nesimoko ir mm, nelanko jokių profesinių kursų, lyginant su vienu iš septynių vietinių gyventojų vaikų. Tarp jaunuolių, kurie atvyko po, jau vyresni negu 15 metų, skaičius pasidaro beveik vienas iš trijų. Tų integracijos e, trūkumų rezultatas yra toks, kad egzistuoja baisi diskriminacija tarp e, vietoje gimusių jaunuolių E, imigrantų e, gimusių daugelį Europos šalių atžvilgių. Ir e, ir žmonės jauni daugelį Europos šalių jaučiasi diskriminuojami. Vienas iš penkių jaučiasi diskriminuojamas šis skaičius yra didesnis negu tarp pačių pirmosios bangos imigrantų. Jų vaikai jaučiasi labiau diskriminuojami negu jų tėvai. Tai yra didelė problema. Ir tarp e, labiau išsilavinusių tas diskriminacijos jausmas yra kur kas labiau paplydęs negu tarp mažiau išsilavinusių, nes galima e, tą suprasti, su išsilavinimu ateina tam tikri lūkesčiai ir žmogus nusivilia, kai jisai negali realizuotis. Tai yra labai dėlis rūpnio keliantis e, rezultatas, tai ragina mus veikti politikos sprendimų prieimėjai, e, tokie kaip jūs, e, sprendimų prieimėjai turi e, pradėti veikti, pavadinkime tai Sputniko paleidimo momentu. Mes niekuomet apie tą reiškinį tiek nežinojome daug, o dabar jau žinome ir kartu su Europos Sąjunga mes turime suprasti, kad tai yra esminės svarbos darbas. Mes visuomet kalbame apie migraciją, kalbame apie integraciją, bet nieko apie tai nežinome. Aš... O dabar žinome e, daugiau ir vis daugiau sužinosime e, labiau gilindamiesi į šią problemą. Ponios ir ponai. Pernelik dažnai kilmės šalis žmogaus ar jos tėvų pernelik daug e, nulėmė jo galimybės. Aš prisimenu tai, ką pasakė neseniai prezidentas Obama. Tavo ateitis negali priklausyti nuo tavo pašto indekso. Būtent tą mes ir matome dabar. Tik tai e, Pagalvokite apie e, pašto indeksus savo šalyse. Nežiūrint pažangos, nemažos daugelį šalių, dar daug ką reikia padaryti. Ypač reikia suteikti imigrantams ir jų vaikams e, galimybės sėkmingai gyventi. Integracinės galimybės reikia pagenti tai užtikrintų e, gerą, klestinčią, įtraukiamą pobūdžio ateitį visiems. Ponios ir ponai, mes tuos iššūkius galime įveikti. Europą Europa, kitos EBPO šalis jau yra pasiekę pažangos integracijos srityje. Dauguma imigrantų ir jų vaikų geriau yra integruoti į darbo rinką ir visuomet, tačiau tai nereiškia, kad yra gerai integruoti. Dar reikia labai daug ką padaryti. Sėkminga integracija reiškia, kad uh, bus kaip galima geriau pasinaudota imigrantų potencialu, reikia pasinaudoti geriausiamis jų savybėmis ir pasinaudoti tuo savo labui, visuomenių labui, tų visuomenių, į kurias jie turi būti integruoti labui. Dirbkime toliau. Pasižiūrėkime, kaip imigrantai gali įsikurti. Įsikurti kūrimas, taip e, vadinasi pavadinimas 2012, e, bet mes turime toliau e, dirbti. Dėkuoju Jums už galimybę. Aš manau, kad tai yra didžiulė privilegija su Jumis pakalbėti apie tai. Siekti Jūs patraukti, sudominti ir taip pat sukelti susirūpinimą kad mes galėtume jūs e, patraukti į, prie, pritraukti prie gerųjų aspektų, kad būtų galima dirbti toliau. Mes turime nuolat galvoti apie tai, kas nieko met neišnyks, bet tikrai galime padirbėti geriau. Ačiū. Uh, for the DG Home. Marija Belinda Paik, prašom. Ačiū komisija, džiaugiasi, kad, pristat, kad yra pristatytas EBPO pranešimas šiandien. Labai džiaugiamės, kad APO generalinis sekretorius galėjo atvykti šiandien Briuselį, pristatyti tą pranešimą, tą ataskaitą komitetui. Kaip žinote, migracija yra politinės darbotvarkės. Vienas iš pagrindinių punktų Europos vadovų taryboje matėme, kokios sudėtingos yra diskusijos dėl įvairių naujos migracijos darbotvarkės aspektų. Mes visuomet pabrėžėme, kad e, pasiūlymai dėl perkeliamą į jas ir perkeliamą jas viduje yra labai svarbus, sudėtinga ir mes dirbame dėl trečiųjų šalių integracijos, ypač kai eina kalba apie tuos, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Tie, kas bėga nuo konfliktų ir persikimo ir mm, nenori likti vien tik tai priimančių, priemumų pusėje, jie nori prisidėti prie bendro gyvenimo kūrimo, prie naujų galimybių kūrimo, mm, nesaistumi baimės ir persekiojimo. Ir Labai svarbu todėl galvoti apie integravimą ES. Integracija gali padėti užtikrinti, kad migracijos politika būtų sėkminga, bet tai taip pat labai svarbu, norint užtikrinti mūsų žemino ekonominį ir socialinę sąnglaudą. Mes žinome, kad integracija yra valstybinių rankose e, ir čia labai svarbu vaidmenį vaidina nacionalinis, regioninis vietos kontekstas, galvant apie efektyvios e, integracijos politikos įgyvenimą. Tačiau ES gali sukurti paskatas valstybėms narėms, kad jos imtųsi veiksmų integruojant trečių šalių piliečius. Ir čia eitų kalba apie rimtą finansinę pagalbą. Ankstesnėme finansinėme laikotarpėje mes turime Europos integracijos fondą, dabar naujame mm, periodą mes turime prieglopšio migracijos integracijos fondą ir yra numatyti 6 milijonai eurų veiksmams legalios migracijos ir integracijos srityje. Parlamentas pabrėžė, kad tai yra labai svarbu ir galvo, kalbant apie teisės aktus, Jūs reikalavote, kad bent 20 procentų valstybės narės tų lėšų prieglapšio ir migracijos skirtų integracijai, o jeigu ne, kad tos valstybės narės e, paaiškintų, kodėl jos to nedaro, kad paaiškintų tai parlamento žmonėms. Be to, Mm, reikia nepamiršti pastangų per pastarą dešimtmetį, kad užtikrinant didesnį bendarbiavimą ar koordinavimą veiksmų tarp valstybių narių um, integracijos srityje. Prieš dešimt metų valstybės narys patvirtino bendrus principus uh, integracijos srityje. Prieš penkerius metus pirmininkaujant Ispanijai valstybės narės sutarė dėl rodiklių, kaip vertinti integracijos pažangą. Mm, Sargosoje buvo priimtas šis sprendimas, todėl tie rodikliai vadinami Sargosos rodikliais. Šiandien ataskaitoje yra pasiremta būtent tais rodikliais ir ta ataskaita yra labai turtinga savo medžiaga. Aš manau, kad ji tikrai bus naudinga jums kaip politikos kuriejams. Ten yra atskiras skyrius, kur eina kalba apie ES duomenis, tai yra 14 skyrius. Tikslas nėra reitinguoti valstybių, bet tiesiog padėti valstybėms suformuoti geresnę um, migracijos ir migrantų integravimo politiką. Tai yra akcentuojama įvairiose dokumentuose ir, ir čia pažiūrėkime plačiai taip į, į ES faktus. Kaip žinome, trečių šalių piliečių užimtumo lygis yra maždaug pusė to ar du trešdaliai to lygio, koks yra piliečių užimtumo lygis. Taigi, jeigu būtų galima trečių šalių piliečių žimtumo lygį pagerinti, mes tikrai galėtumėm pasiekti horizontų 2020 tikslų. Kaip mes girdėjome švietimo srityje, trečių šalių piliečiai 18 procentų e, turi labai žemo lygio išsilavinimą, 18 procentų 18-34 mm, metų e, imigrantų, e, trečių šalių piliečių yra įgėję tik tai patį žemiausią įsilavinimo lygį. Aišku, išsilavinęs dar nereiškia, kad paskui darbo rinkoje tau seksis geriau. 2014 metais tik 64 tai procentai trečių šalių e, piliečių su universitetų diplo, e, diplomais turėjo galimybę dirbti pagal savo išsilavinimą, o tarp tų šalių piliečių 83 procentai žmonių galėjo pasidžiaugti tokią galimybę. Taip pat yra daug skirtumų tarp trečių šalių piliečių, kurie e, gavo savo išsilavinimą už ES ribų, palyginti su tais, kurie išsilavinimą įgijo ES. Aš manau, kad iš tikrųjų galime kalbėti čia apie studentų ir mokslo e, tyrimo darbuotojų direktyvos gyvenimą. Bet to, galvojant apie išteklius, yra Labai svarbi ta integracija tiek patiems iš šalių piliečiams, tiek ES valstybėms. Ir tai aišku, ta integracija, darbo rinkos situacija turi labai svarbu poveikį socialiniai sričiai. Um, bent pusė trečių šalių piliečių praeitais metais gyveno namų uh, ūkiuose, kuriem grėsė socialinė skirtis. Tai yra dvigubai daugiau nei uh, vietos gyventojų atveju. Bet to ataskaitoje yra kalbama apie tai, kiek trečių šalių piliečiai uh, įvertina, kad jie susiduria su diskriminacija visose valstybėse narėse, nors tarp, tarp skirtingų valstybių narių skirtumų yra labai daug. Bet uh, tikrai išvados yra labai turtingos ir suteikia ir vilčių. Pavyzdžiui, integracijos iššūkiai nedidėja, e, didėjant e, tokius minų skaičiui e, šalyje. Dažnai netgi priešingai integracija gerėja jų skaičiui augant. Ir įdomu tai pastebėti šioje ataskaitoje. Taip pat ataskaita nurodo, kad integracija yra ilgalaikis procesas ir jis duoda rezultatų. Tie, tos pragos, ta nepalanki situacija, kas yra išiškinta toje ataskaitoje akivaizdesnė yra pag... tarp pasario laikotarpio imigrantų, naujausių imigrantų, o tie, kurie yra pragyvenę e, daugiau metų ES, yra priartėję prie primančių e, visuomenių lygmens. Dauguma imigrantų yra aktyvus piliečiai. 2019 metais tiek beveik pusė tų, kas yra gimę už ES ribų, po dešimties metų gyvenimo ES gavo pilietybę, įgyjo pilietybę ir balsavo, pavyzdžiui, 70 procentų balsavo uh, valstybių vietos rinkimuose. Tai 70 mm, procentų tai yra labai geras rodiklis palyginti su situacija tarp vietos gyventojų. Aš kalbu apie valstybės, kur balsavimas nėra privalomas. Toliau komisijai mes, ką esame pasakę Europos migracijos darbotvarkėje, mes norime toliau mm, dirbti integracijos rytyje, mes norime traukti Europos parlamentą į bendras diskusijas ir labai džiaugiamės, kad dabar turime bendrą tokį tvirtą pagrindą ir tuos faktus, kuriais galime pasiremti diskusijose. Taigi aš labai džiaugiuosi šią ataskaitą, mm, labai sveikinu jūs su puikiu darbu dėl migracijos, integracijos, dėl e, teisėtos migracijos. Mes Kalbam dabar e, ypač plačiai apie tai, apie legalią migraciją Europos Sąjungoje ir mes labai dėkojame EBV partneriams. Mes džiaugiamės jūsų atliekamų darbą. Ačiū. Ačiū už jūsų pristatymą. Mūsų laikas e, ribotas, tačiau trys kolegos prašo žodžio. Pirmoji Ana Gomeš. Ačiū už šią ataskaitą tikrai labai įdomu vertinti pateiktus duomenis. Tikiuosi, kad e, jūs šią ataskaitą trinktelšite per galvas vadovų tarybos nariams, nes jiems reikia tokio trinktelėjimo. <clears throat> Nes e, paskutinės diskusijos vadovų taryboje sukėlė pasipiktinimą diskusijos ne apie Graikiją, o apie migraciją ir tinkamus komisijos pasiūlymus. Tie ponios ir ponai privalo šią knygą perskaityti ir suvirškinti tai, kas tam parašyta. nes vienintelė galimybė sustabdyti tragedijas, kurios vyksta ne tik viduržėme jūroje, tačiau taip pat ir prie sausumos sienų. Vienintelis būdas užkirsti kelią nelegaliam žmonių gabenimui, tai yra <clears throat> galimybės sudaryti sąlygas migruoti legaliais keliais. Daugelis iš tų neigiamų reakcijų iš e, vyriausybių, valstybių narių pusės susijusios su atitinkamomis nuotaikomis gyventojų tarpe valstybės narėse, bet kaip jūsų knyga patvirtinamos reikalingi migrantai siekiant užtikrinti ekonominį veiksmingumą. Ir jie yra labai svarbus Europos pažangai, ekonomikos augimui ir užtikrinant e, socialinės apsaugos e, sistemų testinumą. Mano šalyje tai tapo aišku, kuomet 2008-aisiais prasidėjus kriziai migrantų skaičius susimažėjo galbūt dešimčia kartų Portugalijoje. Ir dėl to padidėjo emigracijos e, apimtis iš Portugalijos dėl tų aklų taupimo priemonių primestų vadinamosios trojkos ir kitų Europos vyriausybių. Ką daryti toliau? Aš tikiuosi, kad jūsų kita ataskaita, ponia Gūrija, bus apie taupimo politikos e, padarinius e, migracijos ir protų nutekėjimo formą iš pietų Europos valstybių, nes e, didžioji dalis emigrantų yra už tos kvalifikacijos jauni žmonės, kurie yra būtini mūsų vystimuisi. Ir tokiuose šalise kaip Portugalija reik, paskutinė, paskutinė migracijos banga vykusi per trejus metus, vyko prieš 50 metų, taigi šalies emigravo 300 tūkstančių žmonių. Kitas klausimas. Pasižymėjau jūsų svarbę išvadą apie tai, kad migrantų vaikai gyvena atskirties su sąlygomis, socialinės atskirties, kas penktas. Vykdant tokią socialinę atskirtį, skatinančią taupimo politiką pietų Europos šalise ir ne vien tik mes iš tiesų gaminame džihado kovotojus. Prašau, sako pirmininkas, nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės, kadangi laiko turime nedaug. Birgit Čipel dabar. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti už šias ataskaitas ir su pateiktus duomenis, nes dauguma šios informacijos, kurią šiandien išgirdoma, yra, nėra nauja, tačiau mums trūko tam tikrų duomenų, kad galėtume patvirtinti, rodyti situacijos rimtumą. Valstybėse narėse padėtis yra tokia, kad jeigu jūsų tėvai buvo neturtingi ir jūs gyvensite skurdžiai, jeigu jūsų tėvai neturėjo aukštos kvalifikacijos išsilavinimo, tai jūsų taip pat laukia tas pats ir tai tik patvirtina tą faktą, kad valstybės narės nieko nedaro, kad pakeistų patį, tačiau taip pat tiesa yra ir tai, kad migrantų vaikų padėtis dar blogesnė, todėl būtina šios klausimus spręsti ir nagrinėti atsižvelgiant į humanitarnius ekonominius aspektus, kalbėdami apie emigrantų vaikus ir e, tą e, tebesitėsianti diskriminacija emigrantų vaikų atžvilgių įvairiose srityse ir skatina jų uh, radikalėjimą, nes žinoma, migrantų vaikai jaučiasi labiau diskriminuojami nei jų tėvai, nes tėvai puikiai supranta, kad jie e, yra svetimšaliai, jie turi integruotis, tačiau jų vaikai, e, kurie gimsta tose šalise, mano, kad jie yra e, tikri jų piliečiai, o po to suvokia, kad taip iš tikrųjų nėra. Taigi esame turime tikrai rimtų priežasčių imti šių klausimų, spręsti šias problemas ir aš tikiuosi, kad remiantis šiais faktais mes imsimės atitinkamų permainų, kurios padėtų migrantams arba migrantų kilmės mūsų piliečiams nes jų situacija yra daug blogesnė negu vietinių gyventojų ir reikia ją spręsti. Ačiū, dabar kalbės ponė Bonafo. Ačiū labai trumpai, noriu Jums pirmiausiai padėkoti už šį tyrimą, kurio rezultatai atitinka praėjusią savaitę surinktų klausimų išvadas, kur surengė Martinas ir Vincenti. Ir e, ten buvo padarytos išvados, kad šalis, e, kurios įdėgė labai aiškias konkrečias migrantų integravimo priemonės, e, pasiekė geresnių rezultatų. Taigi, Dabar reikia apsispręsti, ar mes visas finansinės lėšas skirsime sienų apsaugos stiprinimui, ar migrantų integravimui, migrantų, kurie sukuria pridedamąją ekonominę vertę. Ir šioje ataskaitoje tikrai pristatomas kitoks požiūris ir e, ypač ekonominių požiūrį vertinantis yra labai svarbus ir naudingas ir jo jau mes pasigėdome kurį laiką. Marijų Lauristin dabar. Ačiū, papirmininkė. Pirmiausiai norėčiau iš tiesų padėkoti BPO už šį tyrimą. Aš e, nuo 97 metų dirbu integracijos tyrimų srityje ir e, visi mokslininkai tikrai labai ilgai laukė šios e, didelio masto palyginamosios analizės. Aš čia pasigendu galbūt e, tam tikros apžvalgos integracijos politikos skirtingose šalise, jeigu vertintume atskirų šalių ypatumus, tai e, būtų galima skirti įvairius aspektus, kurie paaiškintų skirtingą integracinę politiką. EBPO jau yra atlikusi nemažai palyginamosios analizės, tik <clears throat> dabar galėtų įvertinti e, skirtingas integracijos strategijas arba jų nebuvimą atskirose valstybėse narėse, nes tai leistų mums geriau susidaryti geresnį bendrąjį vaizdą. Čia dabar mes turime labai e, geras dviejų lygmenų e, lenteles, tačiau e, kalbant apie vystimosi indeksą, tai galbūt mes galėtume ir integracijos indeksą tokį pateikti. Mes Estijoje Tokį indeksą patys esame apskaičiavę ir jis apriepia tokius kriterijus kaip pilietybė, kalbos mokėjimas, e, padėtis darbo rinkoje ir taip toliau. Ir jeigu mes tokį standartizuotą indeksą galėtume apskaičiuoti, <clears throat> tam tikrus bendruosius rodiklius būtų labai naudingas tiek e, tarybai, tiek visiems kitiems, nes tai būtų labai svarbus, svarbi priemonė kovojant su tokiais stereotipais, su, su daugeliu šių taip pat ir taryboje susidurėme. Ačiū dabar. Ačiū pranešėjui už e, labai naudingą informaciją. Aš buvau Italijos e, integracijos ministrė. Ir tuo metu tikrai man būtų pravertęs toks dokumentas, jeigu būčiau jį turėjusi, taigi labai palankiai vertinu jo pristatymą. Šis dokumentas mums labiau nei bet kada primena, kad reikia iškoti padėt, išeities iš šios aklavitės, nes rimtai Įvertindami padėtį galime konstatuoti, kad migracija yra struktūrinis fenomenas, todėl reikia mums kaupti duomenis tam, kad galėtume pateikti konkrečius šios problemos sprendimo būdus ir skatintume integraciją, gyventume projektus, kuriuose būtų e, prisimami aiškus įsipareigojimai. Aš manau, kad reikia remtis institucijų ir e, pilietinės visuomenės teigiamą patirtimi, tačiau kol kas ji nėra pakankamai pasitelkiama. Jeigu remtumėmės faktais, tai galėtume galbūt visus projektus e, su apjungti vienoje e, organinėje sistemoje tam, kad ir integracijos politika būtų tikrai organizuota. Taigi ši iniciatyva suteikia galimybę pamastyti apie ilgalaikę integracijos ir migracijos politiką, apie galimybę kaupti patikimus duomenis. Taigi reikia veikti platesnių mastų, tačiau remtis vietose sukauptą patirtimi, o tam būtina bendradarbiauti su valstybių narių valdžiomis, valdžios struktūromis tam, kad galėtume imtis veiksmų tarptautiniu mastu. Vėliau labai teigiamai vertinu raginimą valstybėms norėjams atsižvelgti šios duomenys tam, kad būtų kam pradėti gyveninti tikrą integracijos politiką tam, kad žmonės valstybės narėse galėtų geriau ir e, taikiau sugyventi. For the corporate... E, norėčiau padėkoti už pastabas, už bendradarbiavimą. E, Lindai buvo tikrai puikus darbas. Bet viskas tik tai dar plėsis geometrinė projekcija. Mes e, gerai padirbėjome, geri rezultatai. Ana Gomeš e, sakė, kad mes turime tikrai užsisėsti ant tarybos e, vadovų, bet aš gudresnius metodus gal naudoju. Mes duosime tą dokumentą jiems. Taip pat darbuotojams duosime dokumentų, USB raktus duosime, kadangi nenorime daug medžių iškirsti. Taip pat vadovams visiems išsiuntinėsime G20 Europos Sąjungos EPBO e, lyderiams, visiems ministrams ataskaitą išsiuntinėsime. Tuomet ministrai, ministrų pavaduotojai, generaliniai direktoriai, tie, kas priima sprendimus, siūlo vadovams politinius sprendimus, e, galės tuos supažinti Problema yra ta, kad reikia šiek tiek suprasti, jog visi dabar yra tarsi pritrenkti, nes dydis, gale, stiprumas, skaičiai imigrantų yra pritrenkiantis. Ir aš visai nenustebau, kad taryba baigėsi taip gana skandalingai. E, labiau tai yra klausimas, ar turi gerą ar blogą, ne, ne klausimas, ar turi gerą ar blogą imigracijos politiką, bet turime galvoti apie institucijas, apie pasirengimą. Libija žlunga, Sirija byra, milijonai žmonių kerta sienas. Tai nėra. E, ekonominiai migrantai, tai nėra žmonės, kurie tyliai gyvens ir galvos, kaip čia pakliūti mokyklą, universitetą. Tai yra žmonės, kurie bijo dėl savo gyvybės kasdien. Tai yra kitoks reiškinys. Bet aš norėčiau pasakyti, kad e, praeitos kelios savaitės, keli mėnesiai buvo labai dramatiški, bet be to mūsų mes matome aišku vaizdą grinasis pozityvus fiskalinis efektas. Mūsų visuomenėms migracija yra naudinga, ji nekainuoja mokesčių mokėtojams ir mes tai užfiksavome dokumentuose su Laslo Andor, Cecilija Malstrom prieš 3 ar 4 metus jau pirmosius skaičius pateikėme ir sakėme, kad fiskalinė biudžeto prasme tai yra pozityvų, grinoji vertė yra pozityvi kai atsiranda daugiau nedarbo, kai e, atsiranda masiniai migrantų srautai, taip, tai paveikia e, išda biudžetą, kartais tai yra neutrali pozicija atsiranda, kartais galbūt šiek tiek neigiama, aš e, nesiginčiu dėl to, bet yra įrodyta, kad e, teigiama, teigiamoji yra grinoja vertė biudžetui. Kitas dalykas, mūsų visuomenės sensta ir našumas ekonomika auks tik tai esant vienai galimybei ir ekonominė ateitis. E, tai gali būti užtikrinta migrantų pagalba, o ne siaurėjimas, mažėjimas ateityje. Taigi migracijos politika gali gyvybingumą visuomenės e, sustiprinti. Ir viskas, aišku, priklausys nuo integracijos kokybės, kai Ana, kaip Ana Gomeška sakė. Kolega e, Miuli bando man pasakyti, kad aš turėčiau šiek tiek greičiau judėti prieki. Vienas iš penkių yra daug. Vienas iš trijų, kai uh, buvo jų penkiolika, tai reiškia kur kas daugiau. Didesnis rodiklis e, nenaudinga būtų sakyti vienas prieš vieną, bet skaičiai kelia didelį susirūpinimą. Aš nežinau, ar tai tikrai yra susijęs su taupimo priemonės. Taip vyksta todėl, kad e, taupimas apsunkina viską, kadangi jisai atima dalį biudžeto lėžų, bet reikia geriau lėšas tas paskirstyti. Pone Sipel, faktai. Faktai yra viskas kalbėjome turėdami intuiciją, turėdami geriausias intencijas, tačiau faktai yra naudingi. Jie gali mm, viską sufokusuoti ir išvengti šališkų ar ideologiškai iškraipytų diskusijų, net ir dėl klimato kaitos, kai kas e, neigia klimato kaitą, bet paskui, sakai, mokslas tą įrodo, parodo, kas vyksta, nes kasdien matome, uh, kas vykstame, vykst, atliekami vertinimai. Ir dabar mes šiais atvejais žinome kur kas tikslesnių duomenų, e, tokiu būdu galėsime kur kas geriau diskutuoti, geriau organizuoti savo diskusijas. Ana Gomeš sako, viską turi spręsti valstybės, bet forumai, kaip jūsų siunčia signalą namo, jūs galite pasakyti, tai įmanoma ir skatinti turėtumėte jiems suteikti tam tikrą politinę apsaugą tam, kad galėtų e, jie dirbti. Pone Delon Bonfoy, atrodo, kad panašiai kažkaip ištariaus pavardę. E, migracija yra naudinga visiems. Klausimas yra investicijos prie sienų ir investicijos integracijai kas yra geriau. E, pirma, pirmas tipas investicijų buvo šiek tiek nenaudingas, neprotingas, nes imigrantai vis tiek ras savo uh, kelią. Aš esu meksikietis, ponė, taigi aš žinau, apie ką kalbu, aš puikiai žinau, ką reiškia imigracija. E, šimtai tūkstančių iš mano šalies bandė pakliūti į jungtinės valstijas ir imigravo, emigravo yra daug e, iš trijų šimtų milijonų yra ispaniškos kilmės 12 procentų ir tarp jų 70 procentų meksikiečių. Yra 75 milijonai gyventojų. E, ponas Donaldas Trumpas visai neseniai kalbėjo apie imigraciją ir yra aišku jausmas, kad tave už, kad mus užplūdo ir atsiranda baime, kad prarasime tai, ką turime, bet nereikia e, dalytis tokią baimę. Reikia dalytis tuo pačiu piragu, reikia galvoti, kaip tą padaryti. Aš taip bijomasi, kad nebeliks, kad, kad mažai liks to pirago, pavyzdžiui, man, bet reikia galvoti, kaip mes turime didinti ekonomiką, plėsti, kad ji būtų stipresnė. Toks yra svarbiausias klausimas. Ir Dėl to įgūdžiai, kompetencijos tai yra nepaprastai svarbus dalykai. Kvalifikacijos stiprinimas, keitimas tai nėra vien švietimas švietimas, profesinis mokymas, e, mokymas darbo vietoje, testinis e, mokymas. Kiekviena įmonė turėtų tapti mokykla ar net e, universitetas. Reikia derinti institucijas, profsąjungų veiklą, darbuotojus įmonių veiklą ir aišku, vyriausybė visos, visi tie subjektai turi uh, E, koordinuoti savo veiklą. Sako man, kad jau baigės e, laikas, ponia Lauristen, integracijos politika, integravimas, aš sutinku, e, daugiadimensinis požiūris, puiku, tai yra būtina integracija. Mes nebandome dabar vertinti. Integracijos indeksas, ponė Kingė, aš visiškai sutinku. Klausimas yra svarbus ir valstybės narės turi apie tai kalbėti, bet reikia apsispręsti. Mes visi turime susėsti prie stalo ir uh, kalbėti, nes pirmiausiai lyderiai turi priimti sprendimus, jie turi pradėti procesą, o dabar mes e, esame tik pradžioje proceso. Kartais vyksta diskusijos, kartais įkaista šiek tiek atmosfera, bet diskusijos tik prasideda ir manau, kad ataskaita rodo, mes galime padirbėti geriau. Ačiū, labai ačiū, atsiprašau, kad turiu nutraukti šią įdomią diskusiją, nes nebeturime visiškai laiko ir dar turime nemažai šiandien svarstytinų klausimų. Abiems jums labai dėkoju, kad atvykote. Labai ačiū už šią ataskaitą, ačiū už darbą. Kitas darbotvarkės. Darbotvarkės punktas Europos duomenų apsaugos pareigūnų ataskaita 2014 metų. Man labai malonu pasveikinti duomenų apsaugos mm, prižiūrėtoją Giovanni Butarelį, kad jis pristatytų 2014 metų metinę ataskaitą. Ataskaita apima pereinamosius metus kai e, dirbo ankstesnė dar komanda, naujoji priežiūros pareigūnų e, grupė paskirta gruodį. Dėkoju, kad atvykote ir dėkoju Jums e, už visą Jūsų komandos darbą. Komiteto vardu prašau pristatyti ataskaitą, o paskui pradėsime diskusijas. Prašom. Dear Chair, Honorable uh, Member. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Šiandien baigėsi pereinamasis laikotarpis mūsų institucijai ir labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien vėl būti mm, jūsų komitete ir kad galiu pristatyti Europos domino apsaugos pareigūno 2014 metų metinę ataskaitą. Šiandien pereiname e, nuo testinumo mūsų institucijoje prie didesnės iniciatyvos mūsų institucijos veikloje. Uh, yra dideli iššūkiai um, skaitmeninėje Europoje ir mm, Ir Ošė Geverovskį ir mane jūs klausinėjote, uh, kai buvo, kai buvo kalbama apie skirimą, ar, ar tikrai būsime mm, pajėgus pateikti praktinių pasiūlymų ir uh, rekomendacijų. Mūdu kartu turime praktinės patirties Um, priežiūros, nepriklausomos priežiūros institucijos darbe ir mes norėtumėm tą patirtį ir panaudoti ieškant uh, praktinių veikiančių sprendimų. Noriu Jūs patikinti, kad uh, siekiame aš tikrai, kad ES kalbėtų vieningų balsų domenų apsaugos rytyje. Mes uh, tiesiame tiltus su užsienio partneriais. Esu pasirengęs padėti Jums ir dėl jautresnių klausimų, pavyzdžiui, dėl keliaivių domenų įrašų PNR klausimo, dėl ko jūs tarybai pavedėte jau šiais metais aptarti šį klausimą. Yra nemažai šimtai pakeitimų pateikti ir tai iš tikrųjų ponui Kirkopui pranešėjai bus, lauks jo didžiulis darbas ieškant konsenso. Aišku, EDPS, Europos domino apsaugos Pareigūno biurų yra tikrai irgi didelis darbas, kuris laukia ateityje ir mes sausio mėnesį kalbėjome su jumis apie tai, kad yra mm, įrodymų, kurie rodo, kad būtina praktinė pežiūra, galvojant apie duomen, keliaivių duomenų įrašų rinkimą į kolektyvinį mm, bendrą masinį duomenų rinkimą. Uh, Mano vaidmuo yra suteikti jums sąžiningą, patikimą mm, patarimą dėl įvairiausių mm, teisės aktų, kurie gali paveikti asmenų teises. Šiandien spados konferencijoje pasakiau, kad duomenų apsauga ES turi būti istorija nešanti gerą žinę. 2000 14 metai turbūt ateitie bus prisimenami kaip lūžio metai duomenų apsaugos rytyje, galvojant apie privatumą, duomenų apsaugą, nes yra žengtas lemiamas žingsnis nuo teorijos prie praktikos, realybės. Ir mūsų institucija DPS 2013 metai buvo dar neaiškus perinimo laikotarpio metai dėl to, kad įgaliojimai buvo pratesti dėl paskirimo procedūros. O dabar, kaip matote, iš ataskaitos, kuri pateikta jūsų sekretoriatui ir e, ją galima perskaityti ir trimis kalbomis, egzempliorių yra iš šią salę, e, mūsų įprastinį rezultatą išlaikyti, kaip ir kiekvienais metais. Europos teisingumo teismas 2014 metais priėmė ir labai svarbių teis, e, sprendimų bylose, ypač dėl sėkimo ir dėl duomenų saugojimo galvojant apie duomenų tvarkymą komerciniais tikslais, taip pat aš paminėčiau Google Ispanijos bylą dėl teisės būti pamirštam. Europos parlamentas tvirtai parėmė minti, kad reikia peržiūrėti e, tekstą bendro domino apsaugos reglamento ir mano institucija džiaugiasi galėdama padėti pranešėjams ir šešėliams pranešėjams šiame procese. Jeigu panalizuotumėm, ką praeitais metais padarėme, galėtumėm pasakyti, kad es politikos rengėjai suprato, jog mm, kuomet buvo paskelbta apie visą sėkimą, Paaiškėjo, kad reikia paaiškinti taisyklės dėl duomenų srautų tarp ES ir jos partnerių globalių lygmenių. Ir todėl um, prie tų metų birželį mes pateikėme um, dokumentą su gairėmis dėl ES politikos, taip pat išorės srityje, kad būtų galima pasimokyti iš praeities uh, pamokų ir nubrėžti kelią tolyn. Mes taip pat pasisiūlėme parengti uh, gairias kiekvienam konkrečiam sektoriui, kaip duomenų apsaugos principai galėtų būti e, geriau integruojami į vidaus reikalų politikos įvairias rytis. Mes palaikome ryšius dabar su komisija, kad e, tas pasiūlymas taptų realybę. Jūs žinote, prieš keturis mėnesius mes paskelbėme e, strategiją dėl testinumo ir pokyčių. Tai yra tvirtas planas, kuriuo pasiremiama ir Vošeko Jarovskio ir mano paties patirtimi sukaupta nacionalinėse priežiūros institucijose taip pat glaudžių bendarbiavimų su mūsų partneriais dvišalių ir tarp tarptautinių lygmenių. Ir taip pat 29 straipsnio darbo grupėje, darbo grupėje dėl duomenų apsaugos. Mūsų pagrindinis darbas yra patikrinti, kiek ES įvairios tarnybos ir institucijos kaip elgesi su asmens duomenimis, piliečių, rangovų duomenimis. Ir 2014 metais EDPS pateikė 44 patikrinimų nuomonės, kur mes nuodugniai išanalizavome, kaip yra duomenys tvarkomi. Turėjome 112 skundų, kai kuriuose iš jų yra aptarimi labai svarbus klausimai, labai rimti klausimai. Ir mes surengėme taip pat ir apsilankimus vietoje, patikrinimus vietoje, taip pat ir parlamente, taryboje bei komisijoje. Sutelkime dėmesį į informuot informavimą, e, informatumą e, visų, kad būtų galima sukurti tokią kultūrą, kad e, realiai visi darbuotojai vadovautųsi gairių ir taisyklių dėl domenų perdavimo, pavyzdžiui, ypač kai eina kalba apie jautrius momentus, pavyzdžiui, interesų konfliktą. Mes surengėme ir laboratoriją praeitais metais, kurioje įvertiname uh, naujų techninių pasikeitimų poveikį individualioms teisėms, pavyzdžiui, mobilios telefonijos srityje. Taip pažiūrėjome į interneto svetainių e, situaciją, kaip jos laikosi domino apsaugos taisyklių. Mes e, norime taip pat imtis daugiau iniciatyvos, teikiant konsultacijas ir e, palyginti su 2014 metų nuomonėmis, mes taip pat parengėme ir gan įtakingų preliminarių tokių dokumentų. Paminėčiau čia tą dokumentą dėl santykių tarp vartotojų ir domenų apsaugos teisės aktų šia laikinėje skaitmininėje ekonomikoje. Taip pat mes kalbame apie finansinę politiką ir aktyviai prisidedame prie 29 straipsnio darbo, grupės darbo, dirbame įvairiais klausimais, pavyzdžiui, dėl teisėto intereso kas yra labai svarbus reikalavimas, kai yra apdarojami e, asmens duomenys. Toliau siekimas, Toliau um, tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, tinklų inžinierijos aspektai, mūsų iniciatyva praeitais metais mes palaikome uh, glaudų bendarbiavimą su nacionalinėmis duomenų apsaugos tarnybomis, akademiniais sluoksniais, pilietinė visuomenė. Mes taip pat žiūrime ir į visas technologinės praktikas, inžinierijos visus naujoves. Galvojame, kaip privatumo mechanizmus dėkti interneto standartuose, panašiose paslaugose srityje. Norėčiau dabar pažvelgti į ateitį. Duomenų apsaugos rytyje dar turime didelių lūkesčių, ką Europa galėtų padaryti per artimiausius mėnesius. Vakar suskaičiavome 109 valstybės, kur yra um, privatos gyvenimo uh, įstatymai. Uh, Mes turime ypatingą šansą imtis lyderio vaidmens šioje srityje, suformuojant e, privatumo, domino apsaugos politiką. Nuo Kinijos iki Brazilijos, nuo JAV e, iki Europos yra kūriamos naujos politikos priemonės. Mes, pavyzdžiui, laukime Maroko, Singapūro, Bermudos e, delegacijas yra delegacijų, yra kalbama apie įvairius sprendimus įvairiuose pasaulio kampeliuose šioje srityje ir norima užtikrinti adekvatumą. Taigi galvojant apie domino apsaugos trilogą, e, kuris vyksta, mes turime pasakyti, kad jau pasiekėme finišo tiesėje ir mes žengėme gerų kelių, bet labai svarbu, kad visi suprastumėm naujojo teisės akto padarinius, nes čia negalima daryti klaidų. Eina kalba apie naujos kartos piliečių reformas. Tai yra ta, tą, e, tai vadinamą Z kartą, tai yra e, paaugliai gimę po 2000-ųjų, per pasarosius 15 metų, jie gyvena tik interneto amžiuje, jie nežino kitokios realybės, jie e, žino tik tai liečiamosius ekranus ir, ir, ir naujas technologijas. Taigi mes turime suvokti, kad reformos turi būti parengtos teisingai, nes jos turės būti gyvenamos 20 metų. Ir uh, mes galime šiandien patvirtinti tik tai tokią reformą, kuri uh, leistų individui sugražinti žmogiškai orumą, kad tai būtų um, svorio centras visas pagrindinis, traukos centras. Ir mes um, tikrai sieksime jums suteikti, jie galima daugiau patarimų, mes turime ir formalų dokumentą parengę, uh, tai yra um, mobilios prietaikos pavydalo dokumentas, jūs galite jį um, įsikrauti savo um, planšetę ar telefoną išmanui ir tai yra labai naudinga visiems. Uh, naudingas e, dokumentas visiems, ką, ką domina ši reforma. Tai nėra kažkoks konfrontacinis, alternatyvus tekstas. Mūsų manimų tai yra tiesiog tokie patarimai, kurie, kuriuos galėtumėm suteikti mes pasirimdami savo patirtimi, kad jūs galėtumėt priimti tinkamus sprendimus. Mes e, ski, lyginame skirtingus reglamentų straipsnius, projektus, mes e, lyginame komisijos tarybos ir parlamento tekstus ir mes sakome, kas mūsų manimų yra įmanoma normaliose ribose, ką tą būtų galima pasiekti. Mes norėtumėm, kad išliktų saugikliai, mes norime, kad reforma nesušvelnintų dabartinių, nesumenkintų dabartinių garantijų, mes norime, kad tos garantijos efektyviau veiktų praktikoje per artimiausius 23 metus. Mes norime, kad sistema būtų pakankamai lanksti, orientuota į ateitį, kad ją būtų galima pritaikyti tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms, kad ji būtų technologiškai neutrali, kad nebūtų biurokratijos, ypač galvojant apie bendrabiavimą tarp nepriklausomų e, duomenų apsaugos tarnybų ir tas mechanizmas vieno langelio principų veikiantis. Mes turime užtikrinti ir tą, tai vadiname artimumo mechanizmą. Paprastesni įstatymai yra ir efektyvesni įstatymai. Taigi mes žiūrime ir į naujas technologijas, kadangi mūsų visuomenė vis daugiau yra paremta duomenimis. Masiniai duomenys tai yra realybė, aišku, tai yra dideli duomenys ir, ir analitikai seka interneto veiklą, socialinius tinklus ir taip toliau. Ir mes galvojame, kad tai duos daug naudos sveikatos priežiūros, transporto, e, energetikos efektyvumo srityse. Tačiau lygiai taip pat reikia nepamiršti, kad duomenų apsaugos ir teisės į gyvenimo privatumo užtikrinimą tose srityse e, iššūkiai irgi auga. Uh, Tad mes žiūrime, kokiais būdais e, būtų galima tas technologijas panaudoti, bet ir nepakenkti e, individuo pagrindinėms teisėms. Mes norėtumėm suteikti jums e, pa, infor, pakankamai informacijos, kad jūs galėtumėte ir etinę pusę tų naujų technologijų įvertinti, ką jos reiškia žmogaus orumui ir privačiam gyvenimui. Taigi, Mes galvojame, kad tai yra puikus dokumentas papildantis mūsų metinę ataskaitą, kurią šiandien paskelbėme. Ten galima panalizuoti įvairius variantus ir reguliavimo kompanijos, įmonės, individai, valdžios institucijos galės geriau sureaguoti į kylančius iššūkius. Gerbimi komiteto nariai, norėčiau pabaigai dar pasveikinti Petrį Hustingsą, padėkoti jam už, už jo darbą, kadangi jis baigė savo 11 metų uh, darbą ir iš tikrųjų dabar organizacija yra labai subrendusi, veikianti efektyviai, mes galime teikti ir politikos patarimus. Pasąjunga per artimiausius šešis mėnesius turės galimybę imtis lyderio vaidmens šioje srityje ir galės pozityviai prisidėti prie piliečių gyvenimo, pagerinti jį. Mes galime pasiremti savo patirtimi ir mūsų institucija visada pasirengusi jums padėti. Dėkojame jums uždėmesi. Ir pirmininkė, norėčiau įteikti jums mūsų ataskaitos simbolinį egzempliorių ir viso savo personalo vardu norėčiau padėkoti jums. Labai ačiū Jums už pristatymą, ponas Buterėlė. Turės išvykti po pusės valandos maždaug, todėl prašau Jūsų labai trumpai komentuoti, išsakyti savo pastabas. Ponas Bonė pirmasis kalbės. Ačiū Jums už šį pristatymą ir už metinę ataskaitą. Manau, kad dabar tinkamas metas kalbėti apie naujus iššūkius, kuriuos turėtume suvokti kaip bendrus iššūkius lygio komitetui, parlamentui ir jūsų institucijai. Taigi pirmiausiai kaip galėtumėte mums padėti, patarti mums trilogo procese <clears throat> dėl asmens duomenų apsaugos. Ir manau, kad jūsų institucijos žinios yra labai svarbios, susiekiant e, mums tinkamus pasiūlymus pateikti rinti. Antrasis pastebėjimas yra susijęs su jūsų pranešimu, e, kalbant apie pritaikymo planą tam, kad būtų bendrasis duomenų apsaugos reglamentas tinkamai įgyvendinamas. <clears throat> Aš manau, kad e, jeigu nebaigsime dar darbo dėl šio reglamento iki metų pabaigos, tai turėtume, mm, tiksliau, jeigu norime baigti iki metų pabaigos, turėtume pakankamai glaudžiai pradėti bendradarbiauti intensyviau su nacionalinėmis valstybėmis narėmis ir jų kompetingomis institucijomis. Taigi, kaip jūsų tarnyba ketina <clears throat> šį mm, gyvendinimo planą mm, padaryti žinomesniu duomenų apsaugos reglamento kontekste. Tenis klausimas susijęs su naujų reiškiniu, kadangi mes pradėjome diskusijas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos, turime suvokti, kad dėl interneto mes susidurime su visiškai naujais iššūkiais, taip pat e, robotų naudojimo, e, elektroninės sveikatos apsaugos slaugų tiekimo srityje, taigi kokių čia ketinate imtis veiksmų ateičiai. Na ir paskutinis pastebėjimas. Nenoriu kalbėti per ilgai, taigi paklausiu, ką manote apie būtinybę parengti elektroninio privatumo direktyvą, grįžti prie jos rengimo, nes tai galėtų tapti labai svarbiu e, papildomų teisės aktų baigiant darbus dėl duomenų apsaugos reglamento. Ačiū ponui Koelio žodis. Ačiū pirmininkė ponė Butarėlė, aš nekomentuosiu jūsų ataskaitos, nes neturėjau laiko pasiklausyti jūsų tiek pristatymą, tiek su jo turiniu susipažinti, tačiau mums e, E, tikrai daro įspūdį Europos e, duomenų apsaugos e, o, Jūsų pirmtakas atliko pakankamai rimtą darbą šioje srityje, duomenų apsaugos <clears throat> kontrolieriaus srityje manau, kad jūs įtestė, tačiau noriu paklausti jūsų dėl to, kokia dalimi taryba ir parlamentas nusipelnė rengiant reglamentą direktyvą. Taigi, pirmiausiai, ką manote apie, apie iki šiol pasiektus rezultatus darybų metu, ar mes pasirinkome tinkamą kelią, ar mes galbūt rizikuojame sumažindami duomenų apsaugos lygį. Minėjote, kad norėtumėte, jog duomenų apsauga būtų užtikrinta aukštesnių lygių. Ar manome, mes to taip pat norime, taigi ir manote, kad e, galėsime to pasiekti. Kitas klausimas. Procedūrinio pobūdžio, kaip žinote, parlamentas nuo pradžių norėjo, kad būtų patvirtintas visas dokumentų paketas, e, kuris apriektų reglamentą ir direktyvą. Tuo tarpu taryba, kaip ir tikėjomės, norėtų labiau pritarti reglamentui, o ne direktyvai. Bijau, kad e, ši kolizija vėl iškils kad neprarastume laiko, bus leidžiama darybas e, padalinti dvi dalis, siekiant greičiau susidėrėti dėl reglamento, o ne dėl direktyvos, ką apie tai manote. Galiausiai minėjote naują priemonę, nelabai supratau, ar jūs e, sakėte, kad tą priemonę turėsime, e, kad galėtume pasinaudoti trilogo metu, kad galėtume vertinti atskirus straipsnius ar kalbėti apie kažką kitą. Ačiū, Birgit Zipel dabar. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pabrėžti, kad e, skaitmeninėje erdvėje vyksta nuolatiniai pokyčiai, mums reikia patvirtinti aukštesnius duomenų apsaugos, privačių duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos standartus. Noriu pacituoti vien sakinį iš jūsų prašymo spaudai, kuriame teigiate, kad e, konstatuojama dabartinės duomenų apsaugos direktyvos dalyje teigiama, kad e, svarbiausia e, vadovautis e, turimomis žiniomis. Man susidaro įspūdis, kad diskusijos dėl skaitmeninės rinkos šiuo metu krypsta kitą linkmę. Mes kalbame apie galimybės atsiveriančias įmonėms ir rinkai, tačiau nekeliame klausimą, kokį teigiamą poveikį skaitminė rinka galėtų daryti mūsų piliečiams, darbuotojams ir jų darbo aplinkai. Kitaip tariant, mes turime šios aplinkybės išsiaiškinti, nes politikai ir dauguma piliečių dabar mano, kad nesvarbu tai, e, kad viskas apie mane yra žinoma, nes neturiu ko slėpti. Šių duomenų kaupiama vis daugiau. Žmonės turėtų suprasti, kad ne tik pats duomenų kaupimas, tačiau jų vertinimas ir profiliavimas gali kelti tam tikrą grėsmę. Ir manau, kad žmonės nepakankamai įvertina šią grėsmę, nes jau dabar uh, matome, kad tas duomenų kaupimas ir vertinimas turi tam tikrų pasiekmių, jos gali būti teigiamas, tačiau e, tai galėtų taip pat reikšti, kad pavyzdžiui žmonėms reikės e, mokėti didesnės įmokas už draudimą e, arba ne, negaus jie paskolos dėl to, kad tų vertinimų, tos analizės išvados bus tokios, kad uh, jie yra nepatikimi klientai. Pavyzdžiui, šiandien perskaičiau naujieną apie tai, kad PayPal sistema nėra nėra labai geras dalykas, nes e, e, naudodamasi šią sistemą jūs e, jos administratoriams suteikite e, visus duomenys, e, savo vardą, pavardę ir e, savo nuotrauką, jeigu tokią įkeliate. Ir tais duomenimis sistema gali laisvai naudotis apie jos administratoriai. Taigi, aš manau, kad galbūt būtų paprasčiau nusipirkti knygą ne per PayPal sistemą, o paprasčiausiai knyginę. Taigi, Manau, kad mums reikia patvirtinti tokį duomenų apsaugos paketą, kuris atitiktų visus duomenų apsaugos reikalavimus ir kriterijus, ponas Albrechtis. Labai ačiū, norėčiau nekartoti to, ką sakė ponai Boni, Koelio ir kiti. Man būtų įdomu išgirsti jūsų atsakymus į užduotus klausimus, kurie yra labai svarbus, ypač turint omenyje, kad e, norim išgirsti jūsų nuomonę apie diskusijas, kurios vyksta dėl reglamento teksto. Labai man knėti sužinoti, ką manote apie tam tikrus e, priekaištus, kaltinimus dėl to, kad parlamento ir tarybos pozicijos e, atsispindžios šiuose dokumentų tekstuose galėtų tapti kliūtimi ekonomikos augimui arba mm, inovacijoms. Taigi noriu išgirsti jūsų nuomonę dėl to, ar sutinkate kad e, tarpusio prieštaravimas tarp duomenų apsaugos ir galimybės naudotis asmeniais duomenimis tam, kad būtų galima dėkti daugiau naujovių, e, vienas kitam prieštarauja ir vienas kitą papildo. Nes dauguma parlamento narių ir dauguma valstybių narių e, būtent tokios pozicijos ir laikėsi, kai buvo reikiamas dokumento E, projektas. Manau, kad reikėtų prie šio klausimo grįžti ir manau, kad šiuo metu esame nuo jo šiek tiek nutolę. Šiuo metu atrodo, kad e, daugiau žmonių yra linkusi pasirinkti vieną arba kitą, o ne abu kartu. Ir man būtų labai įdomu sužinoti, kaip šie, šios du principus techninių požiūrių būtų galima suderinti. Taip pat e, Man rūpi klausimas, kaip jūs vertinate dabartinės diskusijas dėl asmens duomenų naudojimo proporcingumo, siekiant užtikrinti saugumą. Šimtų valstybių scenarijose vyksta diskusijos dėl aklo duomenų rinkimo telekomunikacijų bendrovėse ir dėl keliaivių duomenų įrašų. Žinome, kad Europos duomenų saugos tarnyba yra parengusi savo nuomonę ir paskelbusi šis klausimus, kaip vertinate dabar vykstančias diskusijas, kaip galima pasiekti daugiau proporcingumo, taip pat atsižvelgiant ir į praėjusiu metu teisingumo teismo sprendimo galbūt galėtumėte remdamiesi savo vykdomų įvertinimų pastarų metų mums ką nors patarti, Anagonas. Ačiū. Nu, norėčiau paprašyti jūsų, ponė Butarelį, pristatyti naujausius pasiekimus e, darybose tarpės ir JAV duomenų apsaugos srityje. Pirmiausia, galvojant apie JAV numatytus pakeitimus e, dėl e, galimybės ES piliečiams e, kreiptis į teismą tais atvejais, kai tai susijęs su duomenų apsaugos ir privatumo teisėmis. Taip pat kai ko kito noriu paklausti. Su jumis buvo konsultuojamas dėl e, prekybos paslaugomis e, direktyvomis, e, atsiprašau, starties, dėl kurios derasi komisija pasaulinėje priekybos organizacijoje, tai yra susijęs su paslaugų liberalizavimu. Ir <clears throat> duomenų kontrolė yra labai svarbus dalykas šiame kontekste. Todėl norėčiau paklausti jūsų kokia yra jūsų pozicija. Paskutinis klausimas. Jūs atliekate priežios ir įgyvendinimo vaidmenį bendarbiaudami su nacionalinėmis struktūromis. Kaip tas vaidmuo jūsų yra įgyvendinamas? Man ypač rūpi mano pačios šalis, nacionalinė struktūra, atitinkama labai puikias ataskaitas rengia, kalbama apie E, daug problemų teisėkuroje ar praktikoje. Nacionalinė duomenų apsaugos komisija paskelbė labai kritišką ataskaitą. E, buvo pasakyta, kad buvo sudarytas VIP sąrašas mokesčių srityje, kuris buvo visiškai diskriminacinis, bet e, paskelbtas galiausiai buvo tas sąrašas ir Šiaip jau paaiškėjo, kad daugybė bendrovių ir asmenų gali susi prieiti prie asmeninių duomenų, bet niekas nepasikeitė iš esmės. Niekas nepakeista įstatymų prasme. Ir niekas nesiklauso mūsų duomenų apsaugos tarybos nuomonės. Kas, kaip jūs, ar jūs remiate reikalavimų gyvendinimą? Mariu Laurisin. Ačiū, ponė Butareliu, Jums už ataskaitą. Kaip suprantate, man įdomiausias, įdomiausia vis buvo tikslai šiems metams. Turėčiau taip pat prisijungti prie šešėlinių pranešėjų, pasakyti, kad jūs suote labai įdomią priemonę, nes mes palaikome dabar trišalės dėrybas 14 dieną pradėsime dirbti su tekstu ir bijau, kad jūs šiek tiek pavėlavote. Taip pat mane šiek tiek ir e, nustebnut, nes mes nepriklausome toj Z e, kartai ir e, vargu, ar mums bus naudinga keturių stulpelių informacija gauti ne telefono prietaikos pagalba o kitokia forma tai būtų naudingiau. O reglamentas ir kiti dalykai, kuriuos rengėte, atsižvelgdami į naujus duomenys, e, didelis apimties duomenys, debesų kompiuterija. Ar jums netau, kad kažko trūksta naujame reglamente, pavyzdžiui, dėl bendrų prievolių tarp kontrolės ir apdorotojo duomenų, jeigu tai yra pastarsis yra e, debesies kompiuterijos dalis. Ir dėl aiškaus sutikimo, ar galite įsivaizduoti sutikimą, kai kalbam apie stambios apimties duomenis. Gal galėtumėte atverti labiau šį langą į ateitį, nes kaip suprantu, jūs užbėgote mums už akių. Ir jeigu pažįsime į mūsų ir reglamento tekstą jūsų darbus, ar yra didelis atotrukis, ar nėra, kaip jūs galite padėti mums įveikti tą atotrukį. Kitas dalykas jūsų ataskaita dalis susijusi su komunikavimu ir mokymu. Labai daug numatyta mokymo specialistams. Bet jeigu žiūrėsime į vartotojus jaunesnę kartą ir vyresnę kartą, Ar jūs galvojate galbūt, e, kaip patvirtinti bendrą požiūrį dėl mokymo programų mokykloje, tai yra aišku valstybių reikalas, bet jų pozicija labai skirtinga dėl skaitmeninių dalykų. Iš tiesų svarbu, kad visų šalių vaikai turėtų tas pačias galimybės uh, užsiimti taip vadinamą skaitmenę hygieną. Koks jūsų vaidmo čia? Pone Butarė, dabar laikas jums atsakyti klausimus. Labai ačiū visiems už labai įdomius klausimus. Aš mielai pasilikčiau porą dienų ir aptarti viską su jumis, bet man reikia išskristi. Bet e, gal kitam kartui paliksime tai. Pono Boni klausimas. Mes norime šiandieną vaidinti vaidmenį e, trišalėse dėrybose ne tada, kai bus per vėlai. Mes esame nepriklausoma institucija, taigi nevedame dėrybų, oficialiai nepriklausome trišaliam formatui, tačiau mes e, tiesiogiai teikime konsultacijas teisėkuros proceso dalyviams ir komisijai mes turime veikti kaip problemų sprendimą vertėjai, o ne ieškotojai šiandieną. Mūsų nuomonė, trišalis formatas turėtų uh, laikytis dabartinio teksto. Ir noriu pasakyti, kad uh, atsakydamas į kitą klausimą, aš jau 23 kartą, 23 metus dirbu duomenų apsaugos srityje, ėjau skirtingas uh, pareigas. Tai nėra ideali reforma. Aš esu daug parengęs nacionalinių nuostatų. Jeigu manęs paprašysite dar uh, ką nors parengti, aš tikriausiai šiek tiek nukrypčiau nuo dabartinių pasiūlymų, bet gyvenimas sudėtingas ir mes turime e, laikytis dabartinio teksto. Todėl norėtume e, laikytis tų ribų, kurios yra, bet tuo pat metu neleisti teisėkuros e, proceso dalyviams padaryti klaidų. Nežinome, kad pasaulis žiūri į mus. Mes Neturime įsivaizduoti, kad viskas bus tobula. Ir mes tikimės, kad e, taryba priims sprendimą dėl direktyvos spalį. Liepa bus parengtas teksto variantas, jis bus išbaigtas mūsų rugsėjo mėnesį, konstatuojamosios dalys. Jos bus ne dekoratyvinės, bet tikrai esminės svarbos. Mes e, Taip pat e, e, turime palaukti tarybos teksto. Pradėsime kovo mėnesį, bet turime palaukti paskutinio teksto varianto birželio mėnesį pasirausiančio. Turėjome palaukti. Mes taip pat tiksimės, kad, tikimės, kad reforma bus patvirtinta trečią kartą jau birželio 25-26 vadovų taryba patvirtino, kad tai bus padaryta iki metų pabaigos, bet jūs visi žinote, kad reikės laiko, kol 28 versijos bus oficialiai patvirtintos, reikės jas palyginti, paskelbti oficialiame leidinyje, kad dokumentas įsigaliotų, tai tikriausiai vyks kitų metų birželį Liepą. Taip pat bus priimti svarbus sprendimai, bet aš matau manevro laisvės dėl perinamojo etapo, dėl ko, dėl e, duomenų apsaugos valdybos, kada jinai pradės veikti, e, toliau deleguotieji ir gyvenimo aktai. Manau, kad atsakymų dalis turėtų būti susijusi su švelniaisiais, taip vadinamais teisės aktais, rekomendacijomis, gairėmis, geriausios praktikos pavyzdžiais. Viskas turi būti pakankamai lankstu, kad būtų galima prisitaikyti, bet taip pat reikėtų siekti e, stipresnių dienų apsaugos struktūrų. Prieš atėdamas pas jūs susitikau su komisijos narė Jūrova, ji nori uh, kad būtų glaudžiai bendradarbiaujama mm, su mumis, kad komisija dirbtų, kad ši duomenų apsaugos e, valdyba būtų jau pradėtų veikti nuo pirmos dienos. Mes e, suteiksime sekretoriato paslaugas. Mes turime leisti kolegoms e, dirbti selektyviai dvišalių pagrindų ir pasiremti kitomis priemonėmis, kaip kad uh, tarpusavio parama, kad valdyba galėtų selektyviai dirbti 12-15 atvejų gali išnagrinėti per metus jį. Dabar 29 straipsnio darbo grupė. Yra labai didelis darbo krūvis, bet ji taip pat vaidina patariamąjį vaidmenį, kuris bus išlaikytas reikėtų galvoti, kaip su tais pačiais žmonėmis padaryti kažką daugiau. Toks yra didžiausias uždavinys. Klausimas jūsų apie naujus reiškinius. Ar jie visai nauji iššūkiai? Pakartosiu, ką sakiau strategiją pristatydamas. Mes turėtume geriau išmanyti naujasias technologijas kaip nepriklausoma institucija Mums reikia užtikrinti ne tik privatumą, bet ir uh, geriau išmanyti skaitmenės technologijas. Uh, dėl ITP yra grupė e, suburta dėl interneto protokolų ir tinklo labai sėkmingai dirbo kita grupė ir iniciatyvos bus gyvenamos labai greitai. Aš, kaip sakiau, mano planas yra e, apsilankyti Silicio slėnyje rugsėjo mėnesį, ne e, pasisveikinti e, su svarbiausiais veikiais, bet pasižiūrėti, kokie yra iššūkiai, kad ES taisyklės būtų veiksmingos nepamirštant e, perspektyvos. Klausimas apie privatumo direktyvą, e, atsakymas gana paprastas, reikia viską pakoreguoti. Aš vertinu įsipareigojimą daryti viską per du etapus. Pirmininkavau darbo grupiai, kuri 96 metais parengė pirmąjį, tele, pirmąjį telekomo direktyvos variantą. Dabar mes turime užtikrinti, kad dokumentas atitiktų reformos dvasį. Žinau, kad koalicijos grupė prašo pakeisti paskutinę minutę reglamentą dėl privatumo direktyvas, bet turime gerai pagalvoti, ko tik, iš tikrųjų mums reikia ir manau, kad direktyvą reikės pakeisti nuostatą tomis, kurios e, pereitų į reglamentą. Lankstumo valstybės narės šių klausimų nebeturės ponas Koelio kalbėjo apie teisinę sistemą. Ji turi būti pakankamai tvirta, kad galėtų e, atsilaikyti prieš atitinkamas technologijas. Mano nuomonė e, apie iki šiol atliktą darbą, ar mes žengėme teisingą linkmę, taip ar ne. Taip ir ne. Mes esame atviri. Egzistuoja pavojus, kad, pavyzdžiui, dėl tikslo apribojimo teisėtų interesų mes neteisingai elgiamės. Egzistuoja pavojus, kad mes galime susiaurinti apsaugą per penelik daug palikti nacionaliniam lygmeniui prisitaikymo galimybių, taip pat saugumo elementai reglamente ar pakankamai bus e, tvirti. Mes žinome, kad e, nusikaltimų prevencijos srityje e, dėl tų dalykų reikia dirbti atskirai ir direktyvoje tai aptarti. Mes turime veikti e, skaidriai ir e, turime parodyti, kad e, visi pasaulyje turi suprasti, kad tai, ką mes šiandien dirbame, yra labai svarbu. Reikia tam tikro paketo ir aš esu tikras, kad Europos vadovų taryba žiūrėsi viską kaip į vientisą rinkinį, į visą reformą. ES institucijos taip pat taip turėtų vertinti reformą. Ir ponia Gomes, jūs klausite, kaip aš galvoju, ar mes teisingai elgiamės. Manau, kad mums reikia greitai tų taisyklių, kad jos įsigaliotų tą pačią dieną, kitaip negu kad buvo 2004 metais ES institucijoms ir struktūroms. Nes pavyzdžiui, dėl plačios apimties duomenų, duomenų bazių būsime trečiame ramstėje ir sąveikas su kitomis duomenų bazėmis, kurios yra svarbios, kur valstybės narės, e, kurias tvarko valstybės narės. Mes turime dirbti pagal vienodas, neskirtingas taisyklės ir tas darbas bus padarytas šiandieną. Turėsime galimybę e, portabilų tekstą pateikti. Pone Lauris, tai nebijokite, ne tik toje telefono prietaikoje jums pateiksime informaciją, bet ir kitokiais formatais. Bet dabar galima per porą sekundžių rasti e, nuostatas tekste dėl E, mokslinio tyrimų dėl genetinės informacijos. Pone Sipel, ačiū Jums, kad Jūs pasidarėt savo patirtimi, ačiū Jums už paramą. Norėčiau Eurobarometro apklausos e, rezultatus birželio mėnesio pacituoti. Praėjus 20 metų po direktyvos įsigaliojimo, direktyvos 1945, tik tai 14 procentų žmonių mano, kad visiškai kontroliuoja savo duomenys. Praėjus 20 metų po pagrindinės direktyvos įgyvenimo, o dėl asmens duomenų atskleidimo mes matome, kad 71 procentas žmonių mano, reikia pirmiausiai pasakyti taip ar ne iš tų alternatyvų pasiūlytų. Vienas iš dešimties sako, kad jie gauna pakankamai informacijos apie duomenų rinkimą. Mes kalbėsime nuoširdumo kalba. Galbūt nepatiks kai kam iš teisėkros įstautai, bet mes esame atskaitinga profesionali struktūra ir mes norime kalbėti apie trūkumus. Pone Albrechtai, didelės apimties duomenys reikalauja didelės apimties e, apsaugos. Mes praeitįje dažnai sakydame, kad duomenų apsauga blokuoja inovacijas saugimą, bet mes esame pirmieji, kurie pripažįsta, kokie naudingi yra plačios apimties duomenys. Bet inovacijos gali vykti tik tada, jeigu bus gerai užtikrintos ir privatumo taisyklės, proporcingumas, uh, pateiksime Jums pasiūlymą 43a dėl e, stebėsienos elektroninio privatumo direktyvos 15 straipsnis. Jūs minėjote atvejus, tai išlieka aktualu nacionalinėms ir Europos priemonėms Gomeš, ponė Gomeš, dėl ES JAV dėrybų vakar vyko svarbus seminaras apie e, galimybę kreiptis į teismą, yra gerų žinių iš JAV, bet yra, yra pribojimų. Tai yra žingsnis į priekį. E, bet tai nėra ideali išeitis, mes e, e, tikimės, kad bus e, pasiekta pažangos dėl TTIP, dėl pagrindinių teisių negalima dėrėtis, duomenų apsauga yra esminis dalykas, mūsų priežios teisė gerėja, mes esame patenkinti tuo, kaip dabar plėtojasi duomenų apsaugos kultūra, bet esame tik pradžioje, atskaitomybė turėtų būti dalis e, stipraus duomenų apsaugos modelio ir priežiūro yra mūsų pagrindinis uždavinys. Pone Lauris, na aš tikrai dabar jau baigsiu. Dėl bendrų prievalių kontrolės jūs Turbūt e, žinote, kad pernai mes patvirtiname deramą atsakymą dėl debesies kompiuterijos, kas yra atsakingas už ką, ten pasakyta, ir dėl sutikimo. Žmonėms nesvarbu, kas mes esame, jie paprasčiausiai norėtų geriau suprasti, kokios yra preferencijos, kas, kas mums patinka, kas mes esame, bet jie įmonės dažnai pelnosi iš to, kas yra privati intimi erdvė. Prieš pusvalandį su ponė Jūrovas sutariau, kad mes bendradarbiausime ir sieksime, kad daug kas e, būtų įdėkta iškart, kai bus patvirtintos priemonės. Ačiū, ačiū už Jūsų pristatymą, už tai, kad atvykote pas mus. Our next item On the agenda is the French law on survival. Kitas mūsų darbos arkės e, klausimas yra Prancūzijos e, siekimo stebėjimo įstatymas. Kaip žinote, komiteto dėmesį patraukė šis įstatymas dėl to, kad turime ir sutartis, ir pagrindinių teisų hartė, ir atitinkami straipsniai gali būti paliesti lybė. Komiteto nariai ypač norėtų aptarti uh, Um, kada yra žvalgybos tarnyboms leidžiama atlikti sėkimą, kad uh, tos uh, priežastis, prielaidos, kada galima sekti, yra labai plačios ir uh, galvojama apie individų teisų garantijas galvojant apie tai, kad komisija yra sutarčių sergėtoje, mes sveikiname poną Frančesko kuris yra Božimo teisingumo srities atstovas ir jis pristatys komisijos poziciją dėl šito e, klausimo. Franseka Marijo, prašom. Thank you, thank you, President. I don't know if you're going to present the views of the Commission. Ačiū, pirmininkė. Jūs, aišku, daug kartų girdėjote komisijos poziciją šiame šio klausimu. Komisijos pirmininkas Timeransas ir komisijos narė Jurova nekart yra pasisakiusi dėl masinio siekimo klausimo. Šiandien konkrečiai kalbame apie Prancūzijos siekimo įstatymą. Kadangi tai yra prancūzijos įstatymas, aš kalbėsiu toliau prancūziškai jums leidus. Mesdames et messieurs, donc, je vous remercie. Pane ir ponai, noriu labai padėkoti mm, už kvietimą atvykti čia. Europos komisijos vardu išdėsti mūsų poziciją. Noriu patvirtinti, kad mes mm, gavome jūsų laiškus į komisijos vicepirmininkų įtimas komisijos nariams Įrovai ir Avramopolus. Gavome taip pat ir klausimą, kurį atsakoma raštu, kurį jūs pateikite prieš savaitę. Vicepirmininkas Timmermans atsakė į jį komisijos vardu. Norėjau tiesiog pasakyti, kad tikrai yra pasižymėti visi tie klausimai, kurie jūs neramina. Taip pat labai džiaugiuosi šią galimybę būti šiandien jūsų komiteto posėdėje, nes aptarėme labai svarbius procedūrinius klausimus, garantijas, e, tai, kas yra labai svarbu Europos Sąjungoje, nes gali būti, kad iš tikrųjų tokiais teisės aktais yra kišamas į, į gyvenimo privatumą. Kol kas dar tas įstatymas nėra patvirtintas, noriu pasakyti. Mm, taigi, mm, reikia atsižvelgti, aišku, į tai. Ir jums leidus visų pirma, pradėsime nuo to, ką mes žinome, parlamentas ir komisija, mes puikiai žinome, kokia yra politinė, institucinė, procedūrinė situacija dėl šio įstatymo, to įstatymo, kurį patvirtino Prancūzijos mm, deputatų rūmai. Ir senatas, virželio 23-24 dienomis eina kalba apie Prancūzijos konstitucinę tvarką. Tai reiškia, kad tas tai, įstatymas yra patvirtintas, tačiau dar nėra. E, dar jis nėra įgyvendinamas, jis nėra dar mm, paskelbtas, kadangi e, nemažai nacionalinių prancūzijos deputatų pateikia yra skundą dėl šio įstatymo. Iš tikrųjų, šis klausimas yra labai svarbus politinė prasme. Pirmą kartą istorijoje e, Prancūzijos Respublikos, e, Prancūzijos Respublikos prezidentas nusprendė prisijungti prie tų parlamentarų, kurie pateikė skundą konstituciniai tarybai. Tai tai, tai yra tokie, tai tokia pirminė situacijos apžvalga iš mano pusės. Aš manau, kad šiandien visų pirma dar turime palaukti, kol Konstitucinė taryba tars savo žodį. Mm, tai atitiktų įstatymų viršenybės principą. E, įstatymo viršinybės principų besivadovaujančioje valstybėje. Labai svarbu, tai nes mm, įstatymų atitikimo konstitucijai klausimus sprendžianti institucija dar nepriemė savo galutinio sprendimo, taigi reikia jo palaukti. E, mes, aišku, žinome ką pas, kokia yra situacija dėl proporcingumo. Noriu pasakyti, kad visų pirma reikia sulaukti įstatymų kons... atitikimo konstitucijai vertinančios institucijos sprendimo. Bet jau dabar galime pasakyti, kad birželio 23 dieną vicepirmininkas Timermansas jum formaliai atsakė į raštinį klausimą dėl pastatymo. Ir turiu pasituoti čia du dalykus. Gerbiami parlamento nariai kėlė klausimą dėl to, ar šis įstatymas potencialiai kelia rimtų teisinių problemų. Taip, dėl to mes žinome, visas, viskas yra aišku. Antras dalykas, noriu pacituoti, laikantis standartinės praktikos, mm komisija mano, kad dar netinkama, kad netinkama yra komentuoti um, valstybės narės teisės aktų uh, situacijos, kol dar nėra priimtas galutinis sprendimas. Kaip jūs suprantate, tai yra tokia oficiali mūsų linija ir aš privalau tai pakartoti ir čia. Vienintelis dalykas, dėl ko galiu jūs um, patikinti, ką mes padarysime, tai yra, kad mes tikrai lai, seksime atidžiai, kas vyksta, stebėsime šio klausimo eigą ir mes iš tikrųjų galvojame, kad čia eina kalba apie pagrindinius principus ir reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp pagrindinių teisų ir saugumo. Mes esame tikri, kad atsižvelgiant, žinoma, į tos tragiškus įvykius, neseniai įvykusius Europoje, kai kurios valstybės narės jaučia būtinybę garantuoti piliečių saugumą ir imtis atitinkamų priemonių, bet aišku, tai nereiškia, kad mm, galima nesilaikyti pagrindinių teisių e, normų. Aišku, tai yra tokia pagrindinė linija, kuri yra apibriešta ir saugumo darbo atverkė, kuri patvirtinta 28 dieną, kurias puikiai žinote, aišku, tai pirmininkė tada ties tuo ir sustočiau. Kaip prancūzai sako, kol kas dar e, nėra viskas aišku ir turime palaukti būtent e, Konstitucinės tarybos sprendimo. Uh, Labai ačiū šią įžangą ir suteiksiu žodį nariams. Pone Grisbek yra pirmoji. Merci, uh, monsieur le président. Uh, merci. À... Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū, pana Francesca Murijo, už jo pristatymą, kuriame mes e, dar kartą atpažįstame jo puikų sugebėjimą suderinti diplomatinius teisinius aspektus. Tas e, pasiūlymas dėl teisės akto. kuriam priešinasi kai kurie parlamento nariai e, buvo patvirtintas 24 birželio. priklausome nuo Konstitucinės tarybos vertinimo Prancūzijoje mes šiuo metu galbūt turėtume įvertinti oficialius komisijos pasiūlym atsakymus į mūsų klausimus, apie kuriuos išsameu pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tai buvo klausimai susiję su bendrijos teisė ir su būtinybė laikytis nacionalinių įstatymų arba nacionalinių įstatymų santykis su sutarties nuostatomis ir e, galiojimo apriepti. Šiandien jūs e, nieko e, negalėjote pasakyti apie konstitucinio teismo sprendimą. Ir mūsų klausimai, kuriuos uždavėme komisijai, jos atsakė vicepininkas Timermanas, tačiau jūs juos citavote. Ir tose atsakymuose kvestionuojamas principas, tiksliau minima galimybė išbraukti svarbius klausimus į mūsų darbotvarkės. Tokiu būdu mes išvelgiame čia tam tikrų problemų susijusių su šio teisės akto suderinamumu, su Prancūzijos švietimo įstatymu. Vėl noriu pabrėžti, kad man atrodo, kad yra svarbu būtina patvirtinti tam tikrą teisinę bazę Prancūzijoje susijusios su duomenų naudojimu. Tam, kad e, mano šalyje galianti švietimo sistema galėtų išbristi dabar iš tos e, keblios padėties. Man kaip teisininkai yra labai svarbu, kad mm, būtų patvirtinti konkretus kriterijai, kuris turėtų vadovauti švietimo sistema, kad ji mm, nefunkcionuotų už įstatymų ribų. Taigi Prancūzijoje labai svarbu aiškės teisinės sąlygas patvirtinti, pritaikyti jas prie laikmečio dvasios keturis aspektus dar noriu pabrėžti. Kelia nerima tai, kad pusiausvėra tarp pagrindinių teisų ir saugumo yra užtikrinta. Prancūzų kalba parašytame tekste, dėl to daug klaustukų kyla, nes tradiciškai uh, teisėjai yra asmenės laisvės garantuotojai. Šiame tekste jie neminimi, valstybių vadovams mm, e, suteikiami įgaliojimai nebūtinai atitinka mūsų nuostatas ir įsivaizdavimus Kitas pastebėjimas dėl suderinamumo su antroji sutarties su straipsniu ir su teismu atitinkamais nutarimais. Kitas klausimas yra susijęs su duomenų saugojimo laikotarpiu ir jų masiniu rinkimu. Dar galėčiau kelis aspektus paminėti, tačiau pirmininkas man jau neleidžia. Turint omenyje, kad reikia palaukti dar konstitucinio teismo sprendimą ir po to galėsime dalykusius klausimus iškelti. Ačiū. Pirmininkas, labai prašau visų kalbėti trumpiau, nes priešingų atveju reikės dirbti iki vidurnakčio ir mes e, tikrai ne, to nenorime, ponė Inetfeld. Ačiū pirmininkė, nesu iškai tikinta, e, komisijos nuolat kartuojam argumento, kad e, nekomentuoja jį nacionalinių statymų, kol jie neįsigalioja. Ponas Orbanas, kai tik tai užsiminė apie mintį gražinti mirties bausmę, tai komisija labai greitai sureagavo, tačiau kai kalbame apie biudžetą, Europos semestro komisija taip pat e, parašė savo nuomonę dėl valstybių narių biudžetų prieš juos patvirtinant parlamentus, taigi tas argumentas jau tapo nieko vertas. Jūs taip pat minėjote, kad komisija nekomentuoja nacionalinių įstatymo atitikimo valstybinarių konstitucijoms. Mes to komisijos ir neprašome. Mes prašome komisijos praeikšti savo nuomonę dėl teisės aktų atitikimo ne nacionalinėms konstitucijoms, bet sutaršiai dėl ES veikimo ir e, žinoma reikia komisijai pareikšti savo nuomonę, nes e, kai teisės aktai e, yra patvirtinami atliekamas jų tersinimas, įvertinimas, tačiau komisija nėra kažkoks politinis jaunukas, jūs turite pareikšti savo nuomonę ir jeigu ta nuomonė yra, aš noriu ją sužinoti, tokia jūsų pareiga tą nuomonę pristatyti pagal starties nuostatas. Jūs kalbėjote apie tai, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp pagrindinių teisių ir e, saugumo. Ne, pagrindinės teisės yra pagrindinės ir jos svarbiausios, todėl negalima jokių nuolaidų daryti saugumo sąskaitą. Ir e, tą patį argumentą mes pasitelkėme dėl CŽV vykdomų kankinimų. Taigi galbūt mes šiek tiek panaudoję kankinimų galime pasidarėti ir leisti šiek tiek pakankinti asmenys tam, kad užtikrintum šiek tiek didesnį saugumą. Ne, dėl to negalima darėtis, tai dėl kankinimų, dėl žodžio laisvės, kaip ir dėl vergovės, taip pat ir dėl privačių duomenų apsaugos negalime darėtis. Turite imtis ir gyventi tokių tokias saugumo priemonės, kurias atitiktų šias pagrindinės teisės. Taip pat noriu Jums pranešti, ponė Fonseka, kad tą patį klausimą, tuos pačius klausimus užduosiu ir dėl įstatymo, kurio projektą dabar pateikė Niderlandų vyriausybė, pagal kurį slaptosios tarnybos gali stebėti E, procesus vykstančius internete, e, interneto vartotojams nieko apie tai net neįtariant. Taigi aš priekabęs prie jūsų taip pat ir dėl šio įstatymo ir aš pagėdaučiau, kad komisija atliktų atitinkamą palyginimą su Europos e, konstitucinė teisė prieš įsigaliojančios įstatymus ir turėtume užtikrinti, kad kol Luksemburgo teismas nepareiškia savo nuomonės dėl atitinkamo statymo projekto, jis neturėtų būti tvirtinimas. Tai komisija čia turėtų atlikti savo darbą, taip pat kaip ir kitose srityse, pavyzdžiui, konkurencijos politikos srityje, kodėl to paties nedarote pagrindinių teisų srityje, ponė Jolė. Ačiū, ponė pirmininkė. Štai pat esu nusivylusi dėl to, kad komisija nepareiškia savo nuomonės nes manau, kad konstitucinio e, teismo sprendimas, e, kurio bandoma prisidengti, yra bandymas išvengti bet kokios kritikos ir tai yra visiškai negirdėtas dalykas. Kaip puikiai žinote, kad kreipimasis į konstitucinį teismą nevyksta automatiškai reikia, kad parlamentas į jį kreiptųsi. Taigi man tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip šis teisės aktas atitinka sutarties nuostatas e, dėl pagrindinių teisių. Šio teisės įstatymo tikslas yra ne vien užtikrinti saugumą, taip pat jis yra skirtas e, nusikaltimų prevencijai bei siekiant apsaugoti svarbiausius Prancūzijos ekonominius interesus Šis teisės aktas numato galimybę pasitelkus atingamus algoritmus vykdyti masinį žmonių šnipinėjimą. Ir mes sužinojome, kad atitinkamas šnipinėjimas jau buvo masinis vykdomas prieš 2007 metų ir buvo taikomas bet, kokiems, bet kokioms ryšių priemonėms tarp Prancūzijos ir užsienio šalių. Visi duomenys buvo surinkami ir saugojami. Ir skaičiavimo terminas tų duomenų e, sunaikinimo prasideda tik tai nuo pirmos jų e, panaudojimo dienos. Ir čia taip pat kilo labai rimtas klausimas dėl tokios nuostatos konstitucingumo. Ir tikiuosi, kad komisija pareikš savo nuomonę. Ačiū. Dabar ponė Bonafo. Ačiū. Aš taip pat, e, kaip ir mano kolegos iš Prancūzijos, labai atidžiai skaičiau šį tekstą ir visus su juo susijusius procesus, pakeitimus, kurie buvo jam pasiūlyti ar asamblėje, ar senate. Aš e, manau, kad e, parlamento rinkimuose piliečių išrinktų parlamentarų balsavimas, jie iš esmės yra tokie patys parlamento nariai kaip ir mes. E, turi vykti ir jeigu tekstas bus patvirtintas parlamento narių daugumos, kurią sudaro tiek kairiai, tiek dešiniai, tai manau, kad reikėtų gerbti šitokį demokratinį sprendimą. Taip pat Konstitucinė taryba arba Konstitucinis teismas, kuris buvo sukvies, e, kuri kreipėsi pirmą kartą <clears throat> Prancūzijos prezidentas, turės pareikšti savo verdiktą. Ir žinoma, Konstitucinis teismas, pavyzdžiui, Sofija Infeld galėtų pareikalauti atšaukti šį įstatymą, jis turi tokias galės Prancūzijos konstitucinis teismas garantuoja mūsų pagrindinės teisės ir laisvės, todėl tikrai labai puiku, kad prezidentas į jį kreipiasi ir reikia palaukti jo verdikto. Kaip minėjo Natalie Grisbeck, aš manau, kad pirmiausia 28 valstybės narės turi atlikti savo namų darbus, taip pat ir tos, kurios yra patvirtinusios atitinkamus teisės aktus kuriuose veikia tinkamas nacionalinės kontrolės institucijos, kurias sudaro teismų, parlamento, e, tinkamų valstybės patarėjų atstovai, e, kurie ir taip pat e, tos šnipinėjimas, masinės stebėsinos akcijos, kurios yra vykdomos pasitelkus atitinkamos kompiuterinės programas, taigi susirūpinimas kyla nemažas, reikia jį išsklaidyti būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp saugumo priemonių ir e, asmens duomenų apsaugos, tačiau dabar Prancūzijoje reikia palaukti konstitucinio teismo sprendimo, tačiau taip pat ir įvertinti, kokia padėtis yra ES likusiose valstybėse narėse šiose, šioje srityje. Labai ačiū, dabar kalbės Birgit Šipil. Labai ačiū, noriu kalbėti vokiškai. Pirmiausiai, net ir demokratiniu būdu išrinktas parlamentas karts nuo karto gali priimti sprendimus, kurie yra nekonstituciniai arba kurie prieštarauja šalies konstitucijai arba e, Europos, Europos Sąjungos sutarčių nuostatoms. Taigi, kars nuo karto pravartu yra patikrinti. Kartas daly, keistas dalykas pusiausvyrą tarp saugumo ir e, pagrindinių teisių. <clears throat> Ir aš ilgai klausiausi šios diskusijos ir jau beveik nebegaliu jos klausytis, nes susidaro įspūdis iš šios diskusijos, kad tikslas pateisina priemonės ir jeigu pasitelkus tam tikras priemonės būtų galima už, pasiekti daugiau saugumo, tai turėtume su tuo susitaikyti. Čia pritariu Sofija Nitfeld dėl pagrindinių teisų, jokių kompromisų daryti negalima. Dėl procedūros noriu pasakyti, Birželio 23-24 dienomis buvo priimtas sprendimas ir dabar viskas formaliai tikrinama, tai yra puiku, tačiau diskusijos dėl šio įstatymo prasidėjo ne birželį, o daug anksčiau ir aš manau, kad turėtume pagalvoti apie tai, e, kaip elgtis tokiu atveju, jeigu gauname informacijos apie tam tikrus nerimą keliančius procesus, kaip mes galėtume bent jau neformaliai įsikišti šį procesą iš anksto, nes e, tai būtų ir yra <clears throat> energijos ir laiko švaistimas, jeigu pirmiausiai yra patvirtinamas įstatymas, kuris mūsų šiandien nuomonė yra netinkamas, O po to staiga konstatuojame, kad negalime su to taikstytis, reikia pradėti darbą nuo pradžių. Taigi manau, kad šiek tiek anksčiau įsikišus į šį procesą, galtinis rezultatas būtų daug geresnis, turėtume pamastyti, kaip tai padaryti, taip pat kalbant apie įvairias paskalas, įvairias e, spėjimus ir uh, kaltinimus slaptosioms tarnyboms dėl to, kad jos pakankamai nekontroliuojamai ir be atrankos turi teisę rinkti duomenis ir šnipinėti piliečius, kad nėra jokios skaidrios e, kontrolės ir taip pat neaišku, kodėl tie duomenys yra renkami. Taigi manau, kad e, tokios aplinkybės kelia tikrai pakankamai rimtą nerimą, todėl manau, kad e, <clears throat> nelabai suprantu, kodėl komisija nepateikia e, pakankamai aiškios informacijos ir vertinimo šitama, tačiau Prancūzijos senatas jau patvirtino tinkamą teisės aktą ir manau, kad komisija galėtų diplomatiškai pasakyti, ar e, dėl šio įstatymo yra priežasties nerimauti, ar nėra, ypač turintuminė, kad dabar siūloma tą įstatymą net ir keisti. Ana Gomis dabar žodis. Aš e, noriu grįžti prie kolegės Zyper pasiūlymo, kadangi yra mūsų frakcijos koordinatorė ir man šiek tiek nerimo kelia šis pasiūlymas, aš nepritariu. Nesutinku su tuo argumentu, kad e, e, tai yra demokratinės institucijos priimtas sprendimas ir aš Mačiau nemažai demokratinių institucijų, demokratinėse šalise, kurios e, priimdavo blogus, kontraproduktyvius sprendimus žmogaus teisų ir saugumo srityje. Ir galiu jums, pavyzdžiui, kaip pavyzdį pateikti Amerikos kongreso, kur yra be abejonės demokratinė institucija, priemonės, kuomet jis uždegė žalę e, šviesą e, kalinių perkelimui, kankinimui ir e, taip pat e, patriotizmo įstatymas, kuomet buvo patvirtintas. E, manau, kad ši demokratinė institucija tuo metu padarė didžiulę klaidą. Atrodo, kad ir mūsųse dėl įvykių gausos galima pasiduoti tam tikrai beprotybei ir atkai nepatinka tai, ką matau. Ir man patinka ta iniciatyva, kurios ėmėsi socialistų mano politinė šeimos vyriausybė ir e, nepaisant to, ar Europą to nori ar ne, <clears throat> tas pasiūlymas susilaukia įvairių vertinimų ir aš tikiuosi, kad Konstitucinis teismas Prancūzijoje priims atitinkamą nutarimą, tačiau mes negalime sėdėti nuleidę rankas ir visiškai nereaguoti į procesus, kurie tikrai yra labai kontraproduktyvus, labai nenaudingi saugumui e, ir kurie labai neigiamai atsiliepia žmogaus teisėms. Deja, šie procesai taip pat e, yra susiję ir su kitais, man nepatinka tai, kas vyksta. Tai, kas susijęs su prancūzijos premjero pasiūlymais dėl civilizacijų šoko, dėl ventimylį ir dėl kitų dalykų. Jeigu tos diskusijos vyktų kitoje politinėje šeimoje, tai aš manau, kad uh, nepaisant to, reikia, reikia apie tas klaidas kalbėti. Pone Isfeld, norėtų trumpai pakomentuoti, prašau. Uh, Porą trumpų pastabų. Noriu sėguoti kolegės žodžius kuris sako, kad reikia e, gerbti nacionalinius sprendimus, bet valstybės narės taip pat turi laikytis Europos teisės. Jų negali daryti jos visko, ko nori. Uh, Mano antra pastaba, tikiuosi suprasti ironiją mano žodžiuose, yra Prancūzijoje mm, miestas, e, Prancūzijos žemė, kuriame lankysimės kitą savaitę. Užtikrinkite, kad niekas nesiklausys mūsų, kai ten nuvyksime. Prašom, žodis jums, ponė Moriliu trumpai sureaguoti. Tikrai, tikrai trumpai prašau jūsų kalbėti. aš noriu pasakyti, kad tu matei iš teksto, jog mm, parlamento nariai, žurnalistai, galiu tau pateikti sąrašą visų, kurie nebus įtraukti. Advokatai, žurnalistai, teisėjai, parlamento nariai. Taigi, Čia norėčiau kitą savaitę, kad nesijaudintum Strasbūrė nuvykusi. Bet gydytojai, teisininkai, parlamento nariai e, jau kalba užsienyje ir tas e, viskas yra įrašinėjama ir tai yra didžiulis melas susijęs tuo melu, apie ką niekada nekalbėjo parlamentas. E, prašom, ponė Morijo. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tikrai galiu kalbėti trumpai. Aš e, džiaugiuosi, kad atvykau, nes pamatėme, jau kalbam apie labai rimtą dalyką ir diskusijos pabaigoje matau tą patį, kaip pradžios, pradžios sakiau, kad svarbu, kad lankausi ir dabar matau, kad svarbu. Ir mes e, turime rimtis, imtis rimtai šito klausimo. Dabar uh, Pone Grisbek, noriu pasakyti, kad komisija vicepirmininko vardu pripažįsta, jog šis įstatymas kelia rimtų teisinių klausimų. Bet mes, kaip e, sutarties sergėtojai, turime e, rimtą vaidmenį ir komisija gali oficialiai pasisakyti dėl teisės aktų. Pone Invelt, kai komisija e, Europos semestro kontekste kalba, e, ji veikia e, teisinių pagrindų numatytų dviejų įvairiuose reglamentuose tame pakete, o šiuo atveju taip nėra. Ketvirtas ES e, sutarties straipsnis e, tiesiai sako, kad ES gerbė už, e, už ką? Užsima tais klausimais, įskaitant nacionalinio saugumo klausimais. Ketvirtos straipsnio antra dalis. Taip, žinoma, tai nėra Biblija, tai nėra kanonų teisė. Yra daug dalykų, kuriuos mes galime daryti. Aš kaip ko, funkcionierius gal ne, bet komisija apskritai e, tuos dalykus žiūri labai rimtai. Ir mes manome, kad dabar reikėtų mums e, įprastai veikti pagal teisinius principus. Reikia taip pat e, žiūrėti iš esmės į šį klausimą. Mes nelaukime, kol konstitucinė taryba priims savo sprendimą, neklaus, nelaukime tų 30 dienų. Ačiū. Na, susidarė įspūdis, kad e, grįšime prie šio klausimo galbūt kitą kartą ar ateityje. Ačiū, kad atvykote pas mus. Thank you very much. Okay, what am I doing? Seguimos con esto. We move to the uh, next item of our agenda. This is the proposal for... Kitas darbo tvarkės klausimas, pasiūlymas dėl tarybos sprendimų pasirašyti ES uh, vardu Europos tarybos konvenciją dėl terorizmo prevencijos ir papildomą protokolą. Gegužės 9 uh, dieną ministrų taryba Europos Sąjungos ministrų komitetas patvirtino papildomą protokolą prie Europos konvencijos dėl terorizmo prevencijos susijusi su taip vadinamais užsienio kovotojais. Šio protokolo tikslas įdėkti baudžiamusios e, teisės aspektus į jungtinių tautų saugumo e, išreikštus Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 2178 dėl e, grėsmių tarptautiniai taikai ir saugumui, kurios kelia teroristiniai išporiai. Ir e, kom... šių metų balandžio pirmą dieną taryba patvirtino sprendimą dėl dėrybų pradžios, e, dėl šio protokolo pasirašymo ir e, sugalio, suteikimo dėrybinių galių komisijai. Egzistuoja kompetencijų pasitarimas šiuo klausimu tarp ES ir komisijos ir valstybių narių. Ir šiais metais e, mūsų komiteto pirmininkas Klas Marajas nusintė laišką komisijos nariui Avramopulos, e, kad išsiaiškintų kompetencijos ribas, bet kol kas atsakymą negauta. Europos komisija birželio 15 dieną patvirtino du sprendimus komisijos tarybos sprendimams, kurie numatytų uh, ES vardu jai pasirašyti papildomai konvencijos dėl terorizmo prevencijos protokolą. Šiandieną komisija atstovauja ponas Liuitsks kuris vadova, vadovauja vidaus reikalų generalinio direktorato skyriui tinkamam ir suteiksiu dabar jums iškart žodį. Prašom. Dėkuoju, sveiki visi. Balandžio pirmą lankiausi pas Jūs, pristačiau Jums naujausius poslinkius apie dėrybas dėl papildomo protokolo. Iš tikrųjų, gavome laišką iš pono Maraiš, parengtas jo atsakymas ir paskui jisai nebuvo išsiųstas, nes mes su savo teisės tarnyba, tarybos teisės tarnyba bendravome. Uh, E, Latvija pirmininkaujanti, Luksemburgas perėmęs e, pirmininkavimą sutiko prieš keletą dienų ir pagalvojame, kad pirmiausiai informuosime jūs apie poslinkius, o paskui pasikeitę nuomonėmis atnaujinsime atsakymą. Žinote, kokia yra padėtis Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija patvirtinta pernai rugsėjai ir prašomos Europos Junktinių tautų valstybės narės E, tam tikras veikas e, priskirti e, nusikalstamiems veiksmams. Tuo metu tai nebuvo nauji dalykai ir vidaus ir teisingumo reikalų taryba paprašė komisijos pasižiūrėti į 8 metų pagrindų sprendimą, kuris apibrėžia terorizmą ir numatyti minimalias sankcijas. Ir tuo metu, e, birželio mėnesį, e, paskelbė ISIS kalifatą apie kalifatos e, įsteigimą. Vyko daug diskusijų ir pernai, rūpiučio 30 dieną, buvo kalbama apie pagrindų sprendimą ir apie tai, kad reikia kreiptis į Eurojustą, pa, išsiaiškinant, kaip galima įdėkti tam tikras e, baudžiamosios teisės nuostatas. Paryžiaus išpoliai taip pat buvo nepaprastai svarbus ir Europos taryba po to iškart beveik e, nusprendė pradėti dėrybos e, dėl papildomo protokolo prie 196 konvencijos dėl kovos su terorizmu. Kaip jūs žinote, aš turėjo atsiprašyti jūsų ir valstybių narių dėl to, kad vienu metu Europos taryboje vyksta dėrybos dėl turinio, dėl esmės ir mes taip pat norime, kad Europos taryba papildomame protokole atspindėtų mūsų poziciją, bet tuo pačiu metu mes e, dėrėjomės Briuselėje dėl įgaliojimų. Ir kaip sakiau, e, ne mes atsakingi už tokią situaciją, bet turime ją suvaldyti. Tai yra labai svarbu ES ir valstybėms narėms. Ir dėryboms buvo skirtas visas dėmesys, nors procedūra nebuvo labai sklandi. Dabar e, žiūrime, kas atsitiko. Buvo e, baigtos dėrybos balandžio pirmą savaitę. Europos tarybos parlamentinė asamblėja pasižiūrėjo į tekstą ir paprašė tolesnių garantijų ir e, nuorodų į pagrindinės teisės ir saugiklius. Jie dabar yra tekste. Aš paaiškinsiu tai. Ministrai gegužės 9 dieną susitiko ir politinė prasme pritarė tekstui. Dabar uh, vyksta oficialus, formalus e, pasirašymo etapas, paskui e, paskutinis etapas bus. E, ta procedūra šiek tiek neįprasta. Teisinė prasme pasirašomas tarptautinis sutarimas šiuo atveju protokolas papildomas reiškia, kad techninė prasme pritariama tekstui ir įsipareigoji politinė prasme patvirtinti ir gyvendinti tą tekstą ir esi susisaistęs lojalumo prievolę neveikti taip, kad būtų trukdoma konvencijos ar šiuo atveju protokolo įgyvendimui. Kol kas tas protokolas nėra teisiškai privalomas ir kai ratifikuojamas dokumentas, tada šalis e, tampa susaistyta teisinių e, reikalavimų. Taigi, e, Šiuo atveju mes e, nutarėme elgtis kitaip, negu yra įprastai ir kalbėjome apie tai su valstybės narėmis per darybas dėl įgaliojimų. Mums reikia kol kas ramių, ramesnių diskusijų apie kompetencijas. Jūs e, manote du pasiūlymus. Jie yra susijęs su mūsų interpretacija e, dėl pasirašymo konvencijos Atsiprašau savo kalbėtojus. Pirmiausiai mums reikia pasirašyti pagrindinę konvenciją. Protokolo dešimtas straipsnis aiškiai apie tai kalba. Tai yra teisinis reikalavimas negali tapti protokolo šalimi, jeigu pirmiausiai nesi pagrindinės konvencijos šalis, o mes nebuvome tuo metu. Taigi yra teisinis reikalavimas. Kitas dalykas, kompetencijos klausimas tai nėra didelė problema, nes visi supranta, kad e, dėl pagrindinės Europos tarybos konvencijos e, dėl kovos su terorizmu ES perspektyva yra mišri, nes kai kurios kompetencijos yra bendros, kai kurios ekskluzyvinės, išskirtinės. Nes, bet tai nesvarbu, nes visos valstybės narės, išskyrus Čekijos Respubliką, yra konvencijos uh, šalis ir mūsų pasirašymas e, būtų tik tai papildymas. Bet didysis klausimas yra susijęs su protokolu, kas turėtų pasirašyti sąjungos vardu, ar valstybės narės atskirai, ar Europos sąjunga. Mes manome, kad tai yra Europos sąjungos išskirtinė kompetencija. Nes pagal naujausią jurisprudenciją precedento e, teisė ir pagal sutarties straipsnius ES turi išskirtinę kompetenciją, kai e, su darant tarptautinius susitarimus e, bus poveikis dėl taikymo ir masto. E, tai yra panašu į kitą kitus sprendimus ar teisinės priemonės, kai ES viduje naudojasi savo kompetencijomis. Taigi būtų logiška, kad mes tas pensijas taikytume ir išorėje, šiuo atveju Europos tarybos kontekste dėl turinio. Kas yra protokole? Tai yra protokolas, kuriuo siekiama įtraukti į baudžiamosios teisės sistemą penkias veikas. E, dalyvavimas grupė asociacijoje, kurios tikslas e, vykdyti teroristinius išpolius, kurios tikslas yra terorizmas. Dalyvavimas grupėje. Antras kriminalizavimas pasyvaus mokymo, dalyvavimas mokymuose, e, keliavimas į užsienį teroristiniais tikslais, finansavimas kelionių į užsienį, organizavimo ar padėjimo organizuoti teroristinius išpolius, e, padėjimas organizuoti teroristinius išpolius ir to kriminalizavimas. Ir e, tą reikės perkelti į teisinės sistemas nacionalinės, įskyrusiais atvejais, kai valstybės narės mano, kad jos jau turi pakankamai teisės aktų jeigu tokie, tokios veikos jau yra apimtos, tai nebereikėtų išradinėti dviračio. Kitas dalykas, visos to, visi tie penki veikų tipai turi būti įvykdyti tyčiškai ir sąmoningai. Pavyzdžiui, aš esu bankininkas. Kažkas ateina pas mane. Tai yra realūs pavyzdžiai. Ir aš prašau 5000 ar 8000 eurų, kad galėčiau atnaujinti savo virtuvę. Ir man duoda bankas tą paskolą. Šiuo atveju bankininkas e, teis, teisėtai ir su intencija veikia Aš bandau paprasčiausiai iliustruoti tas intencijas ir teisėtumą dėl žmogaus teisų, pagrindinių teisų ir saugiklių preambulėje ir aštuntame straipsnėje. Jie yra išvardyti legalistinė prasme. To nereikėjo, nes visi saugikliai pagrindinės konvencijos automatiškai bus taikomi protokolui tačiau visos dėrybų grupės taip pat ir parlamentinė asamblėje pasakė, nors tai ir akivaizdu, dar kartą pasakykime, kad tos garantijos tikrai numatytos. Jūs e, tą pamatysite preambulė ir aštuntame straipsnėje. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad proporcingumo principas turi būti įtvirtintas be išlygų, taip pat reikia užtikrinti sąžiningą teismo procesą ir teisingą. Ir taip pat e, įrodymus turi pateikti prokurorai, o ne kaltinamasis. Įrodymo našta tenka prokurorui. Taip pat nekaltumo prezumcijos principas turi būti taikomas visais atvejais. Gerimas pirminkė, kokia yra dabar situacija? Luksemburgas, naujoji pirminkaujantis šalis, e, jau veikia ir mes prieš keletą dienų ėmėmės pirmųjų veiksmų, numatyti trys dar e, posėdžiai Liepos mėnesį, e, siekiant išsiaiškinti kompetencijų klausimą. Valstybių narių pozicija skiriasi, Čekija ketina ratifikuoti pagrindinę konvenciją. E, Praha dabar turi imtis deramų veiksmų. Kai kurios valstybės narės mano, kad visas protokolas ar dalis protokolo yra bendrų kompetencijų sitis. Dėl to mes nesutarėme. Uh, Tai yra susijęs su sutarties teisinė interpretacija ir precedento teisė. Ačiū, dabar steiksiu žodį, ponai Bevelis, nuolatinės atstovybės, prašom. Merci beaucoup, merci, monsieur le président, de donner. Ačiū, pirmininkė, kad pirmininkaujančiai valstybei, tarybai, suteikėt galimybę tarti keletą žodžių dėl šio sprendimo. Uh, Komisijos kolega jau plačiai paaiškino bendrą situaciją hmm, šių dviejų pasiūlymų, kas yra susijęs su papildomu protokolu ir kas susilaukia didžiulio dėmesio. Tai yra hmm, siūloma pasirašy, e, tarybos sprendimai dėl pasirašymo. ES prisijungtų prie papildomo e, protokolo ir konvencijos. Hmm, žinome, vis, yra žinoma viskas dėl šio protokolo, Komisija perėjo prie peržiūros ir paaiškino, kad kiek dėrybos pakankamai keistai gal vyko tarp Briuselio ir Strasbūro. Dabar apie visą tą raidą papasako. Dabar dėl tarybos valstybės narės pasikeitė pirmą kartą nuomonėmis šios savaitės pradžioje, dar pirmininkaujant Latvijai. O Liuksemburgas perėmės pirmininkavimą, numatė du posėdžių šio klausimų Liepos mėnesį ir mes užsibrėžime kaip pirmininkaujantį valstybę tikslą, kad būtų patvirtinti sprendimai dėl prisijungimo rūdienį. Antro komisija teisingai pristatė, kur nuomonės tarp komisijos ir daugumos valstybių narių taryboje išsiskyrė iš juridinio požiūrio taško. Thank you very much. Um, just open the floor. Ačiū. Siūlau kolegoms pasisakyti, panas Deprė, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Labai atsiprašau, kad atvykau pavėlavęs, dėje manęs laikė kiti reikalai. Uh, Taigi didelės dalies e, paaiškinimo negirdėjau, tai galbūt atsiprašau, aš, e, mano klausimas ne visiškai atitiks tai, kas buvo pasakyta. Labai sveikinu ir e, pirmininkavimą perimus, perimus į Luksemburgą. Dabar bendrai aš turiu pasakyti, kad pritariu tam bendram pagrindu, aš kalbėčiau dėl, apie procedūrą pačią, bet mano pirmas klausimas būtų tam kad būtų galima prisijungti prie papildomo prie to protokolo, reikia būti pasirašius pagrindinę konvenciją. Ar galėtumėt man pasakyti, kiek um, yra Europos tarybos narių, kurios pasirašė tą konvenciją? Um, tiesiog, kad galėtumėm žinoti, kiek galima, ką, apie kokius skaičius galima galvoti dėl papildomo protokolo. Ir e, dabar dėl to papildomo protokolo, aš tik teisingai supratau, jūs sakėte, kad uh, Trečio straipsnio antra dalis sutarties e, sako, kad Europos Sąjunga turi, būti, turi pasirašyti tą papildomą protokolą. Na, aš gal, norėčiau jumis patikėti, bet aš skaitau kitą dar straipsnį ir dėl to man kila problema, pavyzdžiui, Ketvirtas punktas, bet ir kiti punktai sako, kad kiekviena pusė e, priima reikalingas nuostas, kad būtų galima savo teisėje nustatyti reikalingas baudžiamosios teisės priemonės. Turiu pasakyti, ES neturi kompetencijos baudžiamosios teisės rytyje, taigi kaip galima pasirašyti e, tą protokolą, įsipareigoti vykdyti e, tuos įsipareigomus, kai tai neįmanoma, kai neįmanoma įvykdyti tam tikrų reikalavimų. Taigi, pavyzdžiui, dėl tų pažeidimų, kurie įvardinti, man čia kyla labai rimta koncepcinė problema. Tai norėčiau, kad paaiškintume tai, nes, na, man tiesiog viskas labai keistai atrodo. Um, no more, uh... Ačiū, jei daugiau norinčių dalyvauti diskusijose nėra, tai paprašysiu tada pateikti atsakymą į kolegos klausimą, panas Lek. Ačiū, pirmininkė, aš paaiškinsiu, pasitengsiu paaiškinti. Atsakant jūsų pirmą klausimą, turiu pasakyti, kad visos valstybės narės, išskyrus, visos ES valstybės narės, išskyrus Čekija, yra ne tik pasirašysios, bet ir ratifikavusios konvenciją. Taigi jos yra juridinės šalis konvencijos. Taip pat, kaip Luksemburgas, pirminkantį valstybę sakė, mm, yra atitinkami Europos tarybos mechanizmai ir negali tapti protokolo šalimi, jeigu nesi pasirašęs e, konvencijos, pagrindinės konvencijos. Tai taip, teisingai taip yra. Pirma konvencija, paskui protokolas. Dabar dėl kompetencijų turiu pasakyti, kad 3.2, mm, trečias straipsnio antra dalis dėl Europos Sąjungos veikimo, tos sutarties straipsnis. Uh, apibrėžia atitinkamai kompetencijas, kurio, kur ES yra iš, turi išskirtinės kompetencijas. Čia yra numatyta, kad yra išskirtinė kompetencija numatyta, kai yra sudaromi tarptautiniai susitarimai. Numatyti keisti dabar galiojančių ES teisės aktų galiojimo sritį Tai yra 2002 metų pagrindų sprendimas, peržiūrėta 2008 metais. ES jau yra tai padariusi du kartus 2002 ir 2008 metais. Čia eina kalba apie trečią raipsnį, taigi mm, trečią ramstį ir tai yra pagrindų sprendimas. Aš jau sakiau, e, iš pat pradžių Paryžiaus dramatiniai įvykiai dar prieš tai, kai Europos taryba mm, ėmėsi tik, tikrai labai ryštingų veiksmų, mes turėjome įgaliojimus pradėti diskusijas. Ir jeigu leisite pasakyti, mums buvo leista lisabonizuoti pagrindų sprendimą, priderinti prie Lisabono sutarties. Taigi, Čia aš kalbėčiau apie užsienio kovotojų klausimą, taip pat apie tai, kad e, iš tikrųjų, kadangi tas ramstis dingo, tai dabar ta e, bendrijos teisės aktus reikia paversti bendrijos teisės aktais. E. Ir dabar dėl pagrindo, ką, ką reikėtų pasakyti, uh, mes gavome įgaliojimus, mūsų valstybių vyriausybių vadovai mm, suteikė mums įgaliojimus peržiūrėti e, pagrindus ir e, tai yra pasakyta naujoje Europos saugumo darbo atverkėje, yra vis, visi tie įgaliojimai. Ir komisija kaip kolegija nusprendė, kad šis pagrindų sprendimas turi būti peržiūrėtas ir tai yra numatyti 2016 metų darbo programą. Taigi parengėmiai darbai jau pradėti. Uh, Galiu dar skliauselėse pridurti, kad e, būtent kalbame apie ES veikimo sutarties trečios straipsnio antrą dalį. Mes patenkame į ES jau yra tokius, tokias kompetencijas vykdžiusi ir galima numatyti atitinkamus teisės aktų pakeitimus, jeigu taip, kadangi ta, ta, šis protokolas kažkiek įtakotų kai kurias teisės aktus. Kiekviena pusė turi Mm, įgyventi tą protokolą. Taigi mes galime pasiūlyti harmonizuotą šios direktyvos įgyvenimą visoje Europoje. Kai kurioms valstybėms narėms mm, tai neturės poveikio, kadangi jos jau yra numašytos tokios priemonės, mm, tai kai kurioms valstybėms narėms situacija nepasikeis. Kitoms valstybėms narėms situacija keisis nes jos turės numatyti atitinkamas priemonės, taigi turės um, pakeisti kai kurios elgsenos, kai kurių veikų um, traktavimą um, teisės aktuose, kas yra pripažįstama nusikaltimais, nusikalstama veika. Dėl tų skirtumų, dėl kompetencijų, sakykime, iš teisinio požiūrė taško, uh, koks variantas būtų greitesnis, kas labiau atitiktų kovos su terorizmu filosofija taip pat ir labiau atitiktų žmogaus teisų gerbimą. Kalbant apie pagrindą, man atrodo, valstybės narės ir e, komisija yra vieningos dėl protokolo. Viskas yra daroma, kas reikalinga ir ministerijų lygmenių viskas e, darbas vyksta. Tai techniškai yra susidėrimas dėl sekso, politiškai taip pat, e, sakyčiau, na, dar teisiškai turi būti įvertinimas, paskui pasirašymas ir ratifikavimas kaip jau sakiau savo įžango žodį, paprastai mes siūlome taip, kad būtų atskirai tai daroma. Dabar tiesiog buvo numatyta, kad reikia pakankamai laiko skirti tam klausimui ir mes atskirėme tą paketą, kad būtų du sprendimai dėl pasirašymo ir mes tikimės, kad um, rūdienį bus pri, tie sprendimai priimti. Dabar dėl tų kompetencijų, kurios būtų pasidalytos, tai būtų mišritas rytis, tai dėl šio protokolo reikia pasakyti, kad ne vien tik ES, bet ir kiekviena valstybė narė turi ratifikuoti e, protokolą ir pateikti atskirai ratifikavimo dokumentus. Taigi ritmas būtų skirtingas, kiekviena valstybė vykdytų savo vidinę procedūrą, kuri būtų skirtinga kiekvienu atveju. Jeigu galvojame, ką būtų galima padaryti, atsižvelgiant į šio klausimo skubumą, tai procedūros požiūrio taškų pasirinktas variantas yra spartesnis ir efektyvesnis. Ir man atrodo, taip ir labiau laikomasi Lisabono sutarties ir jurisprudencijos visų sprendimų. Dar panas Deprė. Norėčiau pasitikslinti, ar tikrai gerai supratau skaitome 4-5 straps, kiekviena šalis pritaiko reikali, patvirtina reikalingas priemonės, kad būtų galima tą veiką nusatyti baudžiamosios teisės rytyje, nusikalstamą veiką. Tai reiškia, komisija pasiūlys atitinkamą direktyvą, kad valstybės narės savo baudžiamojoje teisėje įrašytų tas veikas, kurios čia yra nurodytos ir kad atitinkamos sankcijos būtų štai numatytos. Tai taip jūs norite pasakyti? Ah, Būtent taip. Na, pf, vis daugiau man įtarimų čia kyla, tikrai visai neaišku. Do you want to reflect that? No? no? Okay. Okay. Uh, thank you very much for the uh, questions. Um, Kitas darbo atvarkės klausimas yra Europos parlamento teisės tarnybos nuomonės pristatymas. 2014 gruodžio 15 dieną koordinatoriai nusprendė taikyti supaprastintą procedūrą dėl 50 darbo tvarkos taisyklių, taisyklės naudojimo, siekiant patirti parlamento poziciją dėl trijų pranešimų pranešėjas visų jų autoris yra Klodas Morais. 2015 balandžio 14 dieną taryba mus informavo apie savo ketinimus pakeisti komisijos pasiūlymus e, ir pateikė savo pakeitimus. Komisija sutiko su e, tarybos pakeitimais, atsižvelgčios pakeitimus 15 metų balandžio 27 dieną koordinatoriai sprendė kreiptis į parlamento teisės tarnybą, kad ši pateiktų savo nuomonę dėl šių trijų pranešimų, ypač dėl svarbiausių tarybos pateiktų pakeitimų. Nuomonė buvo nusista ponui Moraisui biržet 23 dieną ir taip pat buvo išdalinta visiems lygio nariams. Aš norėčiau steigti žodį Europos parlamento teisės tarnybos atstovui, kad e, šis pristatytų tarnybos nuomonę, o po to mes tęsime diskusijas. Komisija pateikusi tris pasiūlymus. E, su komitetu svarstymui ir kiekvienas šių pasiūlymų turi skirtingą teisinį pagrindą, siekiant e, užkirsti kelią netinkamiems veiksmams e, laisvės e, saugumo ir teisingumo srityje. Teisės tarnyba gavo du klausimus e, iš jūsų ir e, pirmas klausimas buvo dėl reglamento ir e, dėl atitikimo staties nuostatoms. Mes teigiamai atsakėme iš šios klausimus ir noriu pirmiausiai pabrėžti, kad sutartyje nėra pateikiama specifinių nuostatų dėl E, ES teisės aktų peržiūros. Ten yra aiškiai pasakyta, kad <clears throat> kiekvienas klausimas turi būti e, nagrinėjamas atskirai. Todėl e, šių dviejų pasiūlymų atveju, tai yra KOM 2014 713 ir 714 šių dviejų teisės aktų atveju teisėkuros institucija gali kaip teisinį pagrindą pasirinkti tinkamiausią jai komisiją siūlo e, patvirtinti nutarimą dėl šių teisės aktų pakeitimo, o taryba norėtų, kad tas teisės aktas pakeistų savo formą ir taptų reglamentu. Mes vertinome, ar tinkamus argumentus už ir prieš uh, šį reglamentą, taip pat atsižvelgiame teismo teismo sprendimo, kuriame teigiama, kad galtinis sprendimo rezultatas gali būti toks pats, kaip ir um, e, tiesiogiai taikomos reglamento nuostatos. Ir mūsų vertinimu paprastas pakeitimas yra pakankamas kaip standartas, taigi galtinis rezultatas šio sprendimo galtis rezultatas turėtų būti kaip forma pasirinktas sprendimas ar reglamentas būtų tas pats. Trečias komisijos pasiūlymas yra šiek tiek kitoks. 83 sutarties Europos Sąjungos veikimo pirmoji dalis numato galimybę patvirtinti direktyvą, 88 antroji dalis leidžia patvirtinti reglamentus. Tiek komisija, tiek taryba numato patvirtinti reglamentą trečiam pasiūlymui. Reglamentas yra priemonė, kurie atitinka pasiūlymo teisinį pagrindą ir be to reglamentą būtina tvirtinti netgi pagal 88 straipsnio antrąją dalį. Būtent dėl to reglamentas yra tinkama priemonė taip pat ir e, trečiajam pasiūlymui. Dabar labai trumpai norėčiau panagrinėti 83 straipsnio pirmąją dalį. Tai yra e, viena iš, e, vienas iš teisinių pagrindų trečiam pasiūlymui ir jame reikalaujama pasitelkti pastelgti direktyvos formą, patvirtinant tokio pobūdžio teisės aktus. Vis dėlto teisės tarnyba prie išvados, kad tai nėra vienintelė galimybę interpretuojant sutarties nuostatas, jeigu mūsų tikslas yra <clears throat> ne tik e, harmonizuojančių priemonių patvirtinimas, bet tačiau e, taip pat ir e, pasenusių teisės aktų atsisakymas direktyvos forma nėra <clears throat> būtina. Antroji klausimo dalis buvo susijusius teisiniais argumentais pasirenkat reglamentą vietoj direktyvos. Kaip minėjau, anksčiau šis klausimas yra svarbus tik pirmam ir antram pasiūlymui, kuomet teisėkuros institucija neprivalo pasirinkti vieno, vienos ar kitos teisės akto formos. Vis dėlto mm, galtinis rezultatas, <clears throat> ar bus pasirinktas sprendimas, ar reglamentas yra panašus, todėl mes nėra, negalėjome pasiekti nei vieno argumento, kuriuo e, remiantis būtų galima pasirinkti ar sprendimą, ar reglamentą. Antras Klausimas buvo e, susijęs su pagrindų nutarimu tarybos dėl e, įrodymų orderio. <clears throat> E, taryba mano, kad šį pagrindų sprendimą įtraukus į atsisakytinų, reikia atsisakyti, įtraukti į atsisakytinų teisės aktų sąrašą, nes e, E, šis pagrindų nutarimas jau yra pakeistas atitinkamas direktyvos, kuri yra taikoma 26 valstybės narėse, nes Danija ir Airija neprisijungia. Šios direktyvos rengimo teisės tarnyba įvertino patiktą pasiūlymą ir turinį ir prie išvados, kad pagrindų direktyvos dėl Europos įrodymo orderio atšaukimas nesukeltų jokių teisinių rūpešių, tačiau savame suprantama galimybė atšaukti iš teisės aktų turėtų būti vertinama politiniu lygiu. Ačiū uždėmesi. Ačiū už jūsų nuomonę. Ar nariai norėtų šią nuomonę pakomentuoti, jeigu ne, tuomet e, atsižvelgiant į tai, kaip klostosi įvykiai dėl šių trijų pranešimų pas Morais siūlo tęsti darbus pasitelkus supaprastintą pakeitimų teikimo procedūrą. Jeigu niekas neprieštaraujate, tuomet ponas Morais, kaip pranešėjas, parengs ir pasiūlys šios pakeitimus kuriuose bus atsižvelgiama į diskusijas rezultatus, taip pat skaitant ir tarybos pasiūlymus, ir jie bus <clears throat> diskusijos vyks lybė komitete, iki šios vasaros pabaigos šie pakeitimai bus jums persiūsti pagal 50 taisyklę bus numatytas galutinis pakeitimų teikimo terminas ir jeigu niekas neprieštaraus, e, tai pranešimas bus laikomas patvirtintų komitete ir bus pateiktas pleniam posėdžiui. Jeigu dešimtadalis lybė narių prieštaraus, tuomet bus balsuojama dėl pakeitimų per kitą lybę posėdį. Galutinis ne, prieštaravimo terminas negali būti ilgesnis nei 21 diena E, po pateikimo. Tai reiškia, kad jeigu mes pasirinksime trumpesnį galutinį terminą, tai jis baigs e, galioti e, Liepos 24 dieną. Prieštaravimo. Galutinis terminas. Tai dabar svarstėme mūsų teisės tarnybos nuomonę dėl trijų rengimo pranešimų. Ir Paskutinis darbo tvarkės klausimas yra Libė delegacijos misija į e, Vašingtoną 2015 nuo kovo 16 iki 19 dienos. Misijos vadovas e, yra ponas Albrechtas. E, kuris mane pavadavo pateikė atitinkamą ataskaita ir šios misijos tikslas buvo išsiaiškinti, kokia padaryta pažanga tarpusio santykiuose duomenų apsaugos srityje po to, kai parlamentas patvirtino 2014 m. kovo 12 d. tinkamą rezoliuciją dėl elektroninio plataus masto šnipinėjimo, taip pat kaip ir uh, <clears throat> privatumo reformų iniciatyvų, keliavių duomenų įrašų, uh, JAF uh, e, stebėsnos įstatymo pakeitimų e, saugaus uosto įstatymo TTIP e, skėtinių sustarimų su JAF, e, kurio būtų išplečiamas privatumo aktas ir būtų taikomos jo nuostatos ne JAF piliečiams. Mes siekiame tokiu būdu sustiprinti savo darbiavimą su JAF kongresu ir valdžios institucijomis rekomenduojama šie bendradarbiavimą stiprinti e, tose sritise, kurios priklauso mūsų atsakomybės ryščiai, tai yra privatumas, saugumas, piliečių teisės ir transatlantiniai duomenų perdavimai. Šiuo tikslu Lybė komitetas parengė specifinius pasiūlymus. Ar e, komiteto nariai norėtų pakomentuoti, prašau, Marijų. Atrodo, kad e, likau vienintelė komiteto narė, kuri gali patvirtinti, kad viskas, kas parašyta šio, e, šiame pranešime, iš tiesų tiesa. Viskas taip ir vyko ir turėjo poveikio tolesniam mūsų narių darbui, rengiant įvairius skirtingus teisės aktų paketus, ypač domino apsaugos srityje, norėčiau paminėti tai, kad e, vienas iš mūsų tikslų šios kelionės buvo pradėti plataus masto dialogą su amerikiečiais, siekiant suvokti svarbiausius skirtumus. susijusius galbūt labiau su tam tikrais teisiniais, kultūriniais įpročiais vertimo aspektais. Todėl šia prasme tas vizitas buvo iš tiesų labai uh, naudingas, nes e, kai kur eis atveju supratome, kad tas atotrukis nėra toks didelis, kaip mes įsivaizdavome, tačiau kai kuriais kitais klausimais e, taip pat pastebėjome ir dar neišspręstų problemų, todėl šie tiesioginiai kontaktai, tiesioginis dialogas buvo labai naudingas. <clears throat> Mūsų konkreti užduotis buvo susijusi su tinkamu statymu, kuris buvo ketinamas patvirtinti, siekiant e, sulyginti JAV ir ES piliečių teisės. Čia mes diskutavome su įvairių institucijų atstovais, e, siekdami jiems paaiškinti, kad tas įstatymas yra būtinas tam, kad galėtume tęsti atitinkamas darybos dėl domenų apsaugos sustrimo. Taigi tas vizitas tikrai buvo labai naudingas. Ačiū Mariju. Manau, kad e, jau artėjame prie posėdžio pabaigos. Kitas posėdis vyks Strasbūrė pirmadienį, Liepo 6 dieną, 19 val. Ačiū už dalyvavimą.